pardon, pardon. Oui, euh, bonjour euh, euh, mesdames et messieurs. Nous commençons aujourd'hui notre. Euh, euh, Labadiena, ponos ir ponai. Pradedame biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Ir pagal darbo tvarkę mes e, šiandien rengėme klausimą dėl nesenos komisijos iniciatyvos skirtos kovai su sukčiavimu ir korupcija srityje. 2000 e, 2012 e, rugsėjo 26 dienos posėdžio protokolas jiems, jums yra išsiuntinėtas ir, ir vertimas numatytas įvairiomis kalbomis. E, visų kalbų sąrašą rasite darbiniuose dokumentuose. Nariai. Norėčiau narius informuoti, kad e, posėdis yra tiesiogiai transliuojamas internetu. Turėkite tai omenyje, kad kuomet kiekvieną kartą E, įsijungite mikrofoną ir pasisakote. Kamera automatiškai e, už jūs užfiksuoja ir jūs rodo. Ir dabar pereinu prie klausimo. Norėčiau jūs informuoti, kad 2012 spalio 8 dienos posėdyje E, komisijos narys ponas Algirdas Šemeta, atsakingas už e, kovą su korupcija, pristatė komisijos iniciatyvą šią temą ir jo pasisakymo tekstas yra e, jūsų dokumentuose. į mūsų posėdį, į mūsų klausimą šiandien yra tie keturi ekspertai. Ir dabar žodį norėčiau iš karto suteikti poniui Giovanni Kessleriui. Olaf tarnybos vadovui. Prašau, žodis jums. Ačiū, laba diena. Noriu padėkoti už man sutiktą galimybę trumpai pakomentuoti ir aptarti, tikiuosi, su jumis pastarąją komisijos iniciatyvą. Tai yra komisijos iniciatyva, bet ne tik komisijos, nes parlamentas taip pat dalyvauja šio šioje srityje ir šio siūlymo teikime. Aš, man skirta 10 minučių. Mano pasisakymo tekstas jums tikriausiai yra uždalytas, todėl aš jo neskaitysiu, kad nebūčiau per daug nuobodus. Norėčiau trumpai aptarti keletą klausimų ir po to esu pasirengęs atsakyti į klausimus, jeigu tokių turėsite ir pasikalbėti su jumis. Šiuo metu mūsų srityje svarbiausia yra du klausimai. 1023 reglamento reforma, tai yra reglamentas numatantis OLAF institucijos įsteigimą ir reglamentuojantis jos darbą. Jo reforma kaip tik vyksta, tas procesas baigėsi. Tai yra ypač aktualu mums, Olafui, bet taip pat ir. Tai svarbu, kalbant apie kovą su sukčiavimais ir korupcija institucijose. Bet taip pat kovojant su korupcija valstybėse narėse ir užtikrinant ES finansinius interesus. Kitas aktualus klausimas - tai teis, komisijos teisėkuros iniciatyva, kuri pasirodė praėjus šių metų Liepos mėnesį. Ir tai yra iniciatyva dėl sankcijų už korupcinius veiksmus, jei, kai, jie yra sus, kai jie kenkia ES finansiniams interesams. Uh, Ir kitas svarbus mums klausimas yra Europos Sąjungos prokuroro tarnyba. Komisija kaip tik svarsto galimybę pateikti pasiūlymą šią temą kitų metų birželio mėnesį. Tai yra trys mums ypač svarbus klausimai. Porą žodžių apie kiekvieną iš jų. 10, reglamentas 1023. Ypač džiaugiuosi nesenais šio komiteto ir parlamento sprendimais. Suprantu, kad jie dar nėra galutiniai. Tikiuosi, kad netrukus bus priimti ir galutiniai sprendimai. Būtų gerai, tai, už, tai už, atneštų tikrumo ir mums, ir mūsų partneriams, ir būtų gerai, kad jie atsirastų kiek įmanoma greičiau m, mm, tikriausiai jūs puikiai viską žinote, nes jūs inicijavote šiuos pasiūlymus. Ir vertindamas viską iš savo požiūrio taško norėčiau tik pasakyti, kad tai susiję ir su uh, kaltinamojo asmens pagrindinėmis teisėmis, jų užtikrinimu, tyrimo trukme, tačiau man atrodo, kad neužtikrintas e, ryš, kad, kad trūko ryš, veiksmingo valstybių narių mecha, bendradarbiavimo mechanizmo. Tokia yra mano nuoširdį nuomonė. Taigi įsigaliojus tiems mechanizmams atsiras didesnis juridinis aiškumas, vertinant kai kurias procedūras, kurios jau yra vykdomos. Uh, kurias jau vykdėme, tačiau dabar tai darome savo iniciatyvą, todėl bus labai paranku turėti juridinį pagrindą, kuris bus įtvirtintas reglamente. Tai bus naudinga ir Olafo tarnybos darbui, tai, bus, tai, tai palengvins mūsų tyrimus, suk, sukčiavimo atveju tyrimus. Tačiau e, ne, neturėtumėte tikėtis labai ženklaus tyrimo veiksmingumo išaugimo, sakyčiau, netgi priešingai. Stebime e, vis um, griežtesnę mūsų veiklos kontrolę. Taip pat mes privalome parengti vis daugiau ataskaitų visiems, Tai ir tai yra gerai. Ir ši mūsų darbo dalis, ši mūsų užduočių dalis yra nuolatos plečiama. Mes turėsime renkti vis daugiau ataskaitų, dalyvauti, renkti vis daugiau posėdžių ir taip toliau ir panašiai. Kita vertus, pakeistame reglamente niekur nenumatomas mūsų galių didinimas, mūsų tyrimo gebėjimų didinimas. Galbūt tai neturėtų būti numatyta 1023 reglamente. Kalbu čia apie, e, biudžet, apie komisijos, Europos komisijos e, tarnybų biudžetą ir jo svarstymą vis, visų komisijos tarnybų biudžetas mažinamas 2 procentais kiekvienais metais. Tai reiškia, kad mes prarasime išteklių ir daugiau. Prarasime darbuotojų. Tačiau pagal pe, peržiūrėtą reglamentą mums prireiks daugiau žmonių, daugiau darbo jėgos, kad parengtume visas ataskaitas. Tai reiškia, kad mes arba ne, mažiau laiko skirsime tyrimams, arba jų tiesiog mažiau atliksime. Yra įtvirtinamos taisyklės dėl e, asmenų žmogaus teisų apsaugos. Mes privalome, e, numatomos tam tikros prievalės tyriamų asmenų atžvilgių. E, Mes negalime asmenų informuoti apie tai, kad jų vykdomas jų veiklos tyrimas dėl kai kurių teisinių nuostatų tų uh, tyrimų nebus galima užbaigti. Norėčiau pacituoti dar kai ką paminėti dar kai kuriuos duomenys. Šiais metais sulauksime 30 procentų daugiau pranešimų apie sukčiavimų ir korupcijos atvejus praeisiais metais sulaukėme 436 pranešimų, kurie nebūtinai visi yra pagristi. 1046. Net jeigu tai yra nepagristi atvejai, mes privalome juos ištirti. Šiais metais jau sulaukėme daugiau apie tūkstančio tokių pranešimų, uh, ir iki metų pabaigos manome, kad tokių pranešimų bus daugiau nei 1300. Mes negalime jų tiesiog ignoruoti, nenagrinėti. Tai reiškia, kad mūsų darbo krūvis auks, mums reikės daugiau darbo išteklių. Taip pat noriu pasakyti, kad e, man skirta apie milijonas eurų administracinėms išlaidoms, tačiau tų lėšų nepagaliu, negaliu panaudoti uh, darbuotojams. Nežiūrint į tai, kad pagal tą naują reglamentą man numatyta daugiau užduočių, daug, turiu parengti daugiau ataskaitų. Ir jeigu bandyčiau e, užtikrinti optimalų tyrimo gebėjimų panaudojimą, rezultatas yra negatyvus. Tiek, bandau apibendrinti visus aktualius veiksmus, veiksnius, atsiprašau, kaip jau sakiau, reglamentas 1020 galiausiai bus peržiūrėtas ir patvirtintas, tačiau galbūt reikėtų imtis ir kitų priemonių. Ir prašyčiau ne, nemažinti mano darbuotojų skaičiaus. Ne, aš žinau, kad tai ne jūs tokius patimus priimate. Norėčiau, kad bent jau mums būtų leista turimas lėšas panduoti tam, kad būtų išlaikytas dabartinis personalas. Kalbu apie 1073 reglamentą. Antras aspektas apie tai kalbėjo komisijos narys, kalbėdamas komitete praėjusią savaitę, jis pristatė komisijos iniciatyvą, kurią draugė parengė Olafas ir Teisingumo direktoratas. Tai yra pasiūlymas dėl direktyvos skirtos suderinti baudžiamosios teisės nuostatas, reglamentuojančias valstybėse narėse kovą su korupcija ir sukčiavimu, kuomet tai susijęs su ES finansiniais interesais. Kai buvo paaiškinta, nebegalima E, toliau toleruoti tokią situaciją, kuomet kai kurie veiksmai kai kuriuose <coughs> valstybėse narėse nelaikomi nusikaltimu ir kita vertus kitose valstybėse narėse už tam tikrus veiksmus taikomos labai griežtos bausmės. Jeigu egzistuoja bendri interesai, tai reiškia, kad reikia bendros apsaugos sistemos, bendros bausmių sistemos. Ir kalbame ne tik apie E, nusikaltimo sampratos suvienodinimą. Kalbant apie viešuosius pirkimus, ne visada, ne visos valstybės veiksmuose susijusiuose su viešaisiais pirkimais išvelgia nusikaltimą. Kalbama apie sankcijas, apie nuostatas ir tuo, kad nusikaltėliai sugeba pasinaudoti sistemų skirtumais. nustatyti, pavyzdžiui, nustatyti terminai laikotarpiai yra labai aktualus dalykas ir prasižengėliai išnaudoja šias spragas. Jie pasirenka jiems palankę teisės sistemą. Jie gali tai daryti ir jie tai, tai ir daro. spragų nebegali likti. Būtent todėl siekiame suvienodinimo ir manome, kad pasiūlymas dėl, dėl direktyvos būtų tinkama priemonė atsižvelgti nacionalinius interesus. Yra taip pat numatytos minimalios sankcijos kurios neegzistuoja kai kuriuose valstybėse narėse, tačiau kai kuriuos atvejus, kai kurias situacijas galima išspręsti per neilgą pokalbį. Tai yra įmanoma. Ir tikiuosi, kad tai parlamente ir taryboje bus galimybė šiuos dalykus aptarti. Ir trečiasis dalykas. Europos prokuratūros Europos prokuroro e, tarnybos atsiradimas, kaip žinote, sutartyse tai numatyta. Komisija, komisaras Šemete ir komisarė Reding paskelbė, jog kitais metais komisija parengs pasiūlymą, paskui pasiūlymą šią temą. Veikiausiai tai bus reglamentas. Olaf tarnyba ir jūs ir, ir Teisingumo generalinis direktoratas dirba šioje srityje. Tai yra dar pradinis etapas. E, dar, dabar yra tik tai pradinės vertinimo etapas ir dar negaliu per trumpą laiką jums pristatyti visko. Noriu visų pirma pasakyti, kad tikiuosi, jog netrukus uh, galėsiu daugiau pasakyti, bet dabar jūs turėtumėte pasakyti, kada jūsų komitetas ir kiti parlamento komitetai netgi šiuo pradiniu etapu, šiame pradinėme etape surenkti preliminarų keitimąsi nuomonėmis, pasidalinti mintimis, ką jūs apie tai manote ir ką mes apie tai manome. Tuo tarpu dirbame valstybėse narėse, įvyko pra, jau susitikimai, susitikau su, gener, su teisingumo di, direktorato atstovė, lankėmės kai kuriuose sostinėse, planuojame nuvykti taip pat į kai kurias dar. Tai yra preliminarus, neoficialus keitimasis nuomonėmis. Uh, Žinoma, turėsime galimybę oficial, nešti oficialų indėlį po to, kai birželio mėnesį kitų metų pas, bus paskelbtas šis pasiūlymas, bet jau dabar galime neoficialiai keistis nuomonėmis apie tai. Manau, kad tuo tuo pasiūlymu bus taip pat sprendžiami tokie klausimai kaip valstybių narių bendradarbiavimas su OLAF tarnyba, rekomendacijoms valstybėms narėms. Kaip žinote, kai kurie klausimai valstybėse narėse dabar e, reglamentojami labai skirtingai. Kaip žinote, mūsų tarnyba perdoda surinktą informaciją valstybės narės prokuratūrai ir tuomet prokuratūra turi pradėti tyrimą nuo nulio. Jie gali norėti, nenorėti tą tyrimą pradėti, galėti, negalėti. Na, geriausiu atveju mes visų pirma prarandame laiką. Aš nesiskundžiu, aš tik aš velgiu situaciją. Vykdome administracinius tyrimus. Taigi norėčiau Jums pasakyti, kad mes negalime e, gauti informacijos apie bankų sąskaitas. Tai kaip tuomet aš turiu tirti korupcijos skučiavimo ar skučiavimo atvejį, kuomet negaliu e, gauti informacijos apie banko sąskaitą. Mes bendrome įtraukti valstybės narės, tačiau tai yra labai ilga procedūra. Europos e, prokuroro tarnyba su tokiamis kliūtimis nesusidurs. tos tarnybos atsiradimas nebus susijęs su valstybių narių suvereniteto sumažėjimu ar praradimu. Valstybės narės suvoka, kad tai yra reikalinga. Tai bus tarnyb, tarnyba, kuri apims būstinę, pagrindinę būstinę ir taip pat skyriai prokuratūros skyriai, kurie veiks visose valstybėse narėse. Kodėl mums to reikia? Kalbant apie O. apie Olafo darbą ir apie vykdomus tyrimus. Aš jau turėjau galimybę apkalbėti apie tai Europos parlamento Krim komitete. Tokie nusikaltimai sukčiavimo atvejai ir korupcijos atvejai, kurie e, pažeidžia Europos finan, Sąjungos finansinius interesus savo pobūdžių, savo asme yra tarp valstybiniai. Ir jeigu mes ir toliau, kaip kad dabar, tuos atvejus tirsime tik nacionali, iš nacionalinės perspektyvos, pasitelkę nacionalinės institucijas, kaip ir darome nuo XIX amžiaus. Mes dirbame taip pat kaip ir XIX amžiuje dabar su visais e, privalomais perdavimo raštais. Tiesiog mes bandome libdyti, tobulinti labai seną sistemą. Būtent tokia kovos su nusikalstamumu sistema egzistuoja Europos Sąjungoje. Reikia suvokti, kad padėtis nepaprastai pasikeitė. Kad kalbame ne apie nacionalinius, nacionalinio masto nusikaltimus, tarp, tarp valstybinius nusikaltimus. Galėčiau pateikti daugybę pavyzdžių. Paprastas sukčiavimo atvejis buvo apie tai neseniai straipsnių laikraščiuose ir man atrodo, kad tas atvejs buvo svarstamas ir jūsų komitete. Jūs buvote su, surengę klausimą. Olafas tyria sukčiavimo atvejus. Padirbti, padirbtos sąskaitos, kurias pateikė e, Bulgarijos įmonė tai buvo sukčiavimo atvejais, mes jį išaiškinome. Kas pagamino tuos padirb, tas padirbtas sąskaitas? Vokietijoje, įmonė Vokietijoje. Taigi, remdamėsi 17 amžiaus sistema, mes siunčiame pranešimą dviem, dviejų šalių prokuratūrams - Bulgarijos ir Vokietijos. Paprasta. tie patys e, įrodymai nusinčiami dviems šalims, nes vieną nusikaltimą įvykdė dviejų šalių įmonės. Ir šiuo konkrečiu atveju rezultatas, e, gauname skirtingą rezultatą. Ir šiuo konkrečiu atveju rezultatas buvo neteisingas panašus atvejai kartojasi kas mėnesį. Kai kuriais atvejais korupcija, e, korupcijos atvejį fiksuojame vienoje šalyje, kai tuo tarpu e, lėšos iš vienos valstybės nukeliavo į antrą, o paskui pateko į trečioje valstybėje esantį banką ir tai net nėra pinigų plovimo atvejis kokios valstybės jurisdikcija taikoma, kas vykdo tyrimą. Mes viską matome, nes mes matome viską iš Europos perspektyvos, tačiau nacionaliniu lygmeniu viskas vertinama, vertinama iš nacionalinės perspektyvos. Todėl nacionaliniu lygmeniu to neįmanoma suvokti. Gali atsitiktinai tai pastebėti arba dėl to, kad Olafas tavo apie tai papasakojo. Tačiau nėra numatyto galių peržengti valstybės sienų ribas, pasitelkti kitokią jurisdikciją. Tai vadinama negatyviu jurisdikcijos konfliktu arba viena kitai prieštaraujančiomis jurisdikcijomis. Taigi, tokių situacijų sprendimas yra Europos prokuratūros tarnyba. ir atsakymo reikia nedelsint. Ta pati galima pasakyti ir vertinant kontrabandos nusikaltimą. Jis vėlgi savo pobūdžiu yra tarpvalstybinis. Vargšai lietuviai, kurie kenčia dėl to, kad jie tu, turi išorinę ES sieną. Tas pats pasakytina apie Lenkus, jiems tenka spręsti nagrinėti tokius atvejus. E, kroviniai patenkantis į Lietuvą paskui keliauja į Vokietiją ir į kitas penkias valstybės. Todėl tyrimus reikia padalinti tarp penkių skirtingų šalių. Tai labai sudėtinga, nes tokie nusikaltimai savo pobūdžiu yra tarp valstybiniai reikia ir pasitelkiama tokius atvejus nagrinėjant nacionalinės priemonės bendras interesas tarp valstybinio pobūdžio nusikaltimas, todėl reikia bendro, bendromeninio atsako į tokius atvejus. Aš tikriausiai kalbėjau per ilgai, bet esu pasirengęs atsakyti į jūsų pastabas. Šiandien arba kitaip, jeigu jūs nuspręstumėt. Ačiū. Merci beaucoup, monsieur. Dėkuoju ponui Giovanni Kessleriui. Dabar pasakys ponė Jana Mittermeier, e, Transparency International Briuselio biuro vadovai. Prašom. Oui, alors, euh, Madame Jana Mittermeier, si vous... Prašom, ponė Jana Mittermeier. Labai ačiū. Ačiū, kad pasiekėte Transparency International pasisakyti šio klausimu. Dėkoju kad suteikėte galimybę pristatyti išorės perspektyvą, tai yra iš pilietinės visuomenės pozicijų, e, pristatyti nuomonę dėl svarbių reformų, kurias pasiūlė Europos komisija. Pirmiausiai pasakysiu, kad labai vertiname iniciatyvas, ypač tai, kad atsirado naujas pasiūlymas e, kovoti su sukčiavimu pastelkus baudžiamąją teisę, tai yra labai svai, e, svarbus žingsnis. Kitas dalykas, kitais metais, birželį, bus paskelbta komisijos e, antikorupsinė ataskaita. Tai yra labai svarbu dėl to, kad bus akcentuojami viešiai pirkimai, kurie vaidina labai svarbu vaidmenį E, naudojant ES lėšas nacionaliniu lygmeniu. Taip pat e, sveikiname kai kurių politikų ketinimus e, raginti, kaip galima greičiau įkurti Europos prokuroro instituciją ir taip pat sveikiname pasiūlymą išalyti ir konfiskuoti nusikalstamų būdų įgytą turtą. Tai yra žingsniai, kurie leistų apsaugoti jas lėšas nuo korupcijos ir sukčiavimo. Tačiau kokios yra problemos? Žiūrime į ES lėšų apsaugą labai atidžiai ir manome, kad pateiktos iniciatyvos e, skirtos teisiniai sistemai tobulinti e, E, tyrimams skatinti, sankcijoms taikyti ir susigražinti nelegaliai panaudotus pinigus. E, taip pat yra labai svarbus dalykai skaidrumas, atskaitomybė, stebėsena, e, teisena. Olaf atstovas apie tai, ką tik tai kalbėjomės. Manome, kad iniciatyvos neapima visų šių aspektų ir Reikia, kad būtų paskelbtos naujos iniciatyvos, kad būtų galima apsaugoti visiškai ES lėšas. Dabar išsameu pakalbėsiu apie tai, ką galime daugiau padaryti. Pirmiausia, skaidrumas. Ne tik tai Transparency International, bet daug NBO jau daug kartų yra raginę sukurti bendrą uh, išsame internetinę sistemą, kur būtų skelbimas visų es naudos gavėjų sąrašas, nefragmentuoti duomenys ar informacija skirtingose puslapiuose, e, puslapiuose, kurios tvarko valstybės narės, bet reikia vienos sistemos. Ir e, ten talpinti reikia visą informaciją. Mes manome, kad nereikia fragmentuoti informacijos, taigi norime e, puslapio specialaus su visa lėšų suma ir aiškiai nurodant, kas, kiek, tas, kas bus išleista ir kam bus skirti pinigai. E, pavyzdžiui, dėl bedrusio žemės ūkio politikos ir struktūrinių fondų e, ateinančių laikotarpį niekas nenumatoma, kalbu apie centralizuotą duomenų bazę nei sektoriams, nei bendrai sistemai nieko nenumatyta. Mes esame susirūpnę kaip pilietinės visuomenės atstovai, kad fragmentacija neleis mums stebėti, kaip naudojamos lėšas ir, lėšas nu, ir pastebėti, kur keliauja pinigai, viskas liks neskaidru ir toliau ir bus spragos, išliks spragos e, saugant es lėšas. 80 procentų lėšų išleidžia valstybės narės ES e, pagal bendrai valdymą, nes taip pat žiūrime ne tik į tuos pinigus, bet ir į lėšas, kurias tiesiog išleidžia es institucijos. Ir e, kolegos yra e, paskelbę Transparency Index, skaidrumo indeksą ir ten galime pamatyti, kas kur yra išleista ir pamatėme, kad yra spragų plėtros kandidatėse, potencialiuose kandidatėse, naudojant lėšas. Skaidrumo standartai yra vertinami labai negatyviai, reikia greitai imtis veiksmų, kad būtų pagerinta padėtis tose šalyse. Taip pat pasakysiu, kad dėl skaidrumo reikia labai aiškiai kalbėti, kad visi išgirstų, kad reikia bendros vienos duomenų bazės, kur būtų paskelbtas sąrašas visų ES e, naudos gavėjo. Aš atvykau į Briuselį prieš keturis su pusę metų ir mes, e, tai buvo viena iš pirmųjų mūsų rekomendacijų ES, bet niekas nepasikeitė. Kai kurios valstybės narės padidino skaidrumą, skelbė daugiau informacijos apie savo naudos gavėjus, bet niekas nepadaryta dėl centralizuotos sistemos. Dabar antras, antras didelis dalykas, ko trūksta dabartinėse iniciatyvose, tai yra atskaitomybė. Uh, E, Europos komisija pastebėjo, kad šioje srityje yra problemų, atskaitomybės sistema e, labai skirtinga valstybėse narėse, tarpusavė yra nemažai atvejų, kai, e, a, nemažai atvejų apie sukčiavimą, apie kuriuos praneša, tai yra labai mažai atvejų, apie kuriuos praneša valstybės narės, sukčiavimo atvejų. Uh, ir nėra e, standartizuotų informavimo pranešimo procedūrų, kurios būtų įtrauktos į šį procesą. E, mes e, turime tam tikrus piliečių centrus, piliečiai gali pranešti apie korupcijos atvejus, bet nėra didelio ryšio tarp mūsų centrų ir ES lygmens. Galbūt galėtų situacija pasikeisti, nes kitos kai kurios institucijos taip pat uh, yra paskelbusios apie panašias iniciatyvas. Yra taip pat um, tam tikrų kliūčių, um, dėl kurių piliečiai negali pranešti apie korupcijos atvejus, uh, bet žinome, kad ES dabar uh, svarstoma nauja viešųjų pirkimų direktyva ir galbūt būtų galima įrašyti tinkamas nuostatas apie pranešimus dėl korupcijos. Pasižiūrėsime, kas bus per ateinančius mėnesius dėl institucijų. E, kitas dalykas - ryšys tarp institucijų ir Olafo. Ką tik tai girdėjome, ką kalbėjo ponas Kessleris apie Olaf reformas ir pasiekmes. Mes manome, kad teigiamas reformų e, rezultatas turėtų būti toks, kad sustiprės ryšiai tarp valstybių narių ir Olafo, bet man bus tikrai labai įdomu po kelių mėnesių pamatyti, kaip viskas yra, ar po keliarių metų. Tačiau mes tikrai rekomenduojame e, stiprinti šį e, ryšį ir, kaip matote, iš skaidrės taryba yra pasiūliusi panašų dalyką. E, dar pasakysiu, baigdama, kad reikia geresnės apsaugos, reikia mm, aiškiau kalbėti apie viešuosius pirkimus, reikia įtraukti pilietinę visuomenę, piliečius į visus procesus ir neužgneušti visko tik institucinėme lygmenyje. Paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra e, baudžiamasis persekiojimas ir tyrimai kol kas nepakankamai nepakankamai Europos komisijos iniciatyva atspindi šios klausimus. Norėtume, kad kaip ir Olafas, kad būtų kaip galima greičiau įkurta prokuratūra Europos. Kaip žinia, jau seniai ruošiamasi tą padaryti, bet nebuvo pakankamai politinės valios kad ji būtų įkurta. Mes visiškai pritarėme Olafo vertinimui. Europos tarptautiniai e, korupcijos atvejai susijęs su es lėšomis turi būti nagrinėjami per regioninės iniciatyvas ir reikia numatyti regioninės e, baudžiamo persiekėjimo galimybės. Tai yra labai svarbu ir mes norėtume, kad tai būtų užtikrinta. Ponas Kesleris e, sakė, kad labai e, daugie darbo Olafui ir ma, mažai, per mažai turime tyrimo pajėgumų, mums, mums taip pat kelia didelį susirūpinimą ir jeigu galvosime apie Olafo reformą, reikėtų pasižiūrėti dar į e, šį klausimą, ypač e, globaliame kontekste. Baigdama pasakysiu, kad reiks, reikia Europos prokuratūros, reikia spausti valstybės narės, kad įgyvendintų visas reformas nes e, turime labai daug taisyklių, bet jeigu jos nebus deramai gyvendintas, nebus ištikrintas veiksmingumas. Ir galiausiai e, raginu įtraukti piliečius, e, tyriamosios žurnalistikos atstovus į šį darbą, reikia sudaryti galimybės jiems dalyvauti, dirbti tam, kad būtų galima užtikrinti skaidrumą geresnį, atskaitomybę numatyti atitinkamas nuostas ateityje, galvojant apie kovą su korupcija ir sukčiavimu, naudojant ES lėšas. Labai ačiū. E, dėkuoju pon, poniai Janai Dermair. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui klausimo iniciatoriui, ponui Jensui Gairiui. Šliter, kuris atstovauja socialistų demokratų frakcijai. Aš e, nesutekiam žodžio pradžią, bet dabar prašom pristatykite savo poziciją. Ja, danke, Herr Präsident. Ähm, hätte das natürlich begrüßt. Ačiū, pan pirmininkė. Aišku, man būtų buvo maloniau, jeigu klausimo pradžioje būtumėte man suteikę žodį, tai būčiau galėjęs geriau pritapti prie e, komiteto darbo eigos, tačiau dėl svarių priežasčių veikiausiai to nepadarėte. Dabar e, aš turėsiu atitinkamai pakeisti savo pasisakymo numatytą struktūrą ir galbūt iš karto užduoti klausimus pranešėjams arba mūsų ekspertams. E, Pone Kešleri, jūs mums netiesiogiai pasakėte, kad e, vienas iš biudžeto kontrolės komiteto tikslų e, susijęs su Olafo personalo mažinimu netiesiogai dėl to, kad dabar mes e, iš Olafo reikalavimo papildomų ataskaitų ir darome jums tokiu atveju meškos paslaugą. Antra vertus, mes siekiame padidinti Olafo politinį svorį, nes reikalavome papildomos informacijos ir ataskaitų ne dėl to, kad mums yra labai nuobodu ir neturime ką veikti. Per mažai turime dokumentų ant savo darbastalių, tačiau mes norime ilgalaikėje perspektyvoje padidinti Olafo veiksmingumą teisingai supratau, jūs e, daug tikitės iš e, bendrosios ES prokuratūros. Mes taip pat e, ir stengiamės pasiruošti šios institucijos veikimo pradžiai, norime išsiaiškinti, kokios yra svarbiausios problemos ir kaip jas būtų geriausiai spręsti jūsų požiūriu. Jūs paminėjote labai nemažai pavyzdžių, kuriais parodoma kur daugiausiai prarandama laiko šiuo metu vykdant tinkamus tyrimus valstybėse narėse, joms įvertinant ir vykdant baudžiamąjį persekiojimą, kuomet tas baudžiamasis persekiojimas pasiklysta dėl to, kad tyriant tartautinius baudžiamosius nusikaltimus, valstybinių prokuratūros nelabai mielai tą daro. Taigi man rūpėtų labiausiai kad jūs e, pasakytumėte, kokius įgaliojimus turėtų gauti Europinė baudžiamojo persekiojimo institucijų, prokuratura ir e, parlamentas galėtų tuomet imtis atitinkamų veiksmų, kad jie galim būtų suteikti, jūs minėjote galimybę <clears throat> užšaldyti sąskaitas, tačiau turbūt ne vienintelis, e, ne vienintelė priemonė tai turėtų būti. E, taigi jūsų atitinkamos e, pastabos ir pasiūlymai būtų svarbi, mūsų, svarbus tolesniam mūsų darbui. Ponios Mitermai, ir noriu paklausti arba e, pasakyti, kad mes atkreipsime dėmesį į jos informaciją apie būtinybę turėti vieną tinklapį, kuriam būtų skelbiami paramos gavėjai, nes šiuo metu yra labai sudėtinga gauti informacijos, ypač apie tos ES finansuojamus projektus, kurie gyvendinami keliose valstybėse narėse arba kuriuose gyvena bendradarbiavimas su partneriais iš užsienio. Ir dėl to labai nukenčia projektų gyvenimo skaidrumas. Taip pat aš atkreipiu dėmesį ir pasižymėjau bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis. Jeigu jūs galėtumėte atsakyti į tą patį klausimą, kurį ką tik uždavė ponui Kessleriui, kas, e, kokius įgaliojimus jūsų manimo turėtų gauti ES e, baudžiamo persiekimo institucija, prokuratūra, tam, kad e, galėtų veiksmingai kovoti su korupcija ir tarp valstybiniu nusikalstamumu. Jūs, aišku, galėtumėte savo pasiūlymus suformuoluoti daug laisviau, nes nei generalinis direktorius, kuris yra nepriklausomos institucijos vadovas, tačiau taip pat turi atsižvelgti ir į ne, politinius aspektus, taigi būtų įdomu išgirsti jūsų viziją. Ačiū. Ačiū panui Gairiui. Noriu pasakyti Dėl techninės klaidos jums neleidome pirmajam pasisakyti, dėl to atsiprašau. Jokių kitų ketinimų neturėjau. Taigi norėtume dabar pradėti diskusijas. Pane Greslį suteiksiu žodį pirmąjį. Kolegos Gairio idėja man labai patiko. Komisija prieš vasaros atostogas pateikė naują reglamento projektą, kuris mano nuomonė tikrai yra ypatingai reikšmingas ir kurio sėkma pagerinti padėtį kurie jau esame ištisus dešimtmečius suvienodinant baudžiamosios veikos geresnį persekiojimą arba persekiojimą, neišleidžiant tam daugiau papildomų lėšų, tai būtų tikras riboženklis komisijos veikloje ir labai puikus dalykas, todėl dabar jau galime iš anksto džiaugtis busimuosiamis diskusijomis su tarybos nariais ir dabar jau pastebime, kad taryba visomis išgalėmis stengiasi, kad tas pasiūlymas nebūtų įgyvendis. Kolegos, mes iš tiesų esame pakankamai silpnavaliai. Jeigu iš rimtųjų norėtume apsaugoti bendrijos finansinius interesus, tai seniai būtume gyvenę šios pasiūlymus ir valstybės narės labai greitai imtųsi darbų, kurių raginame imtis jau daugelį metų. 2011 metų veiklos ataskaitoje Olafo pateikiami skaičiai dėl valstybių narių elgesio e, teisės saugos institucijose su Olafo pateikiamais duomenimis, pavyzdžiui, Maltoje arba Latvijoje, e, Lietuvoje. 0 procentų Olafo pateiktos informacijos buvo panaudojama, Kipre taip pat. Na, viena byla Kipre tik tai yra nagrinėjama pagal Olafo pateiktą informaciją, Kipre dvi, Slovenijoje dvi bylos, taip pat 14 e, procentų Bulgarijoje, 20 procentų Lenkijoje, 400 e, procentai Portugalijoje, tai yra pakankamai geri Olafo klientai, aš manyčiau, kad daugiau ne 50 procentų Olafo pateikiamos informacijos reikėtų atitinkamai panaudoti, pradedant baudžiamai persiekimą valstybėse narėse ir tai būtų patenkinami skaičiai. Generalinį direktorių aš nemanau, kad e, naujajame reglamente nėra nuostatų, kurios būtų, būtų naudingos Olafo veiklai. Kiekvienais metais vyksta susitikimas su taryba, kurio metu svarstomi kovos su sukčiavimo klausimai ir tai būtų didelis žingsnis į priekį kovant su sukčiavimu. Jūs esate pakankamai naujas žmogus Bruselėje, tačiau tie, kurie geriau e, yra susipažinę su parlamento veikla ir žino, kaip mes deramės su taryba, tai e, puikiai e, yra įsitikinę, kad to, ko įmonės dažniausiai sugebame pasiekti. Jeigu pirmais metais e, taryba visiškai atmeta mūsų pasiūlymus, tai, tai po to teikiame juos dar kartą ir jeigu nepavyksta jų priimti, teikiame ir trečiais metais ir galų galia jie yra vis tiek priimami vienokia ir kitokia forma. Aš manau, kad dabar pribrendo laikas tos pasiūlymus tarybai teikti ir todėl taip pesimistiškai nevertinčiau, kaip jūs teikimo pasiūlymų dėl Europos e, prokuroro tarnybos ir institucijos man kyla e, nemažas e, rūpestis, nes Olafo reforma truko aštuonerius metus, todėl prognozuočiau, kad tie, kurie bando šią instituciją įsteigti, turėtų uh, pasirengti pakankamai ilgam darybų laikui ir penkeri metai toks laikotarpis čia nieko nereiškia. Mes turime e, kuo geriau siekti gyveninti jau patvirtintą Olafo reformą ir dabartiniu laikotarpiu tai yra visiškai būtina. Dar norėčiau jums šiek tiek kritikos išsakyti už tai, kad jūs mums priekaištaujate, kad reikalavome iš Olafo įvairių papildomų ataskaitų. Olafas anksčiau yra padaręs nemažai klaidų. Mes stengiamės juos ištaisyti ir galime pateikti dešimt teisingumo teismo sprendimų, kurie buvo labai naudingi, siekiant pagerinti Olafo veiklą ir aš e, noriu pareikšti nuostabą, kad iki šiol dar ne vienas Olafo generalinis direktorius nesistatydino dėl tų teisingumo teismo sprendimų mes tikrai negalime tų klaidų ignoruoti, kartais yra sudėtinga imtis e, tinkamų priemonių, čia jeigu norėtumėte kaip nors paprieštarauti e, arba pakritikuoti, tai, aišku, galite tą padaryti, tačiau mano nuomonė teikiamas reglamento projektas yra pakankamai geras, jo būtų užtikrintas didesnis e, Olafo tarnybos skaidrumas ir jos patikimumas taip pat padidėtų. Aš jau daugiau nei 8 metus šioje srityje dirbu, todėl mano vertinimu e, kiekvienas pasiūlymas, kuris buvo suderintas su Olafu, yra naudingas ir e, juos siekiama teigiamų dalykų ir mes čia tikrai nebandome jums ko nors primesti, nes e, visi pasiūlymai arba pagrindiniai jų bruožai e, iki smulkmenų buvo aptarti su Olaf atstovus. Noriu paklausti. Vieną vertus noriu užduoti klausimą generaliniam direktoriui, kuris pristatė tą e, tarptautinę bylą, kurioje dalyvavo Vokietijos ir Bulgarijos įmonės ir aš norėčiau paklausti, koks buvo šios bylos tyrimo rezultatas, kadangi nieko apie negirdėjau, tai būtų įdomu gauti daugiau informacijos dėl skaičių. Jūs kalbėjote apie darbo apimčių padidėjimą, dėl reikalavimo daugiau ataskaitų teikti, tačiau ar 2011-aisiais e, OLAFO ataskaitų apimtis nesumažėjo 2011 metais 35 procentais pagal PIF duomenys 2011 metais OLFO ataskaitų apimtis sumažėjo 35 procentus, tai nereikštų jūsų darbo krūvio padidėjimo, o tai tik tai reikštų grįžimą prie įprastinių anksčiau buvusių darbo apimčių. Poniai Mittermeier, noriu užduoti klausimą, esate visiškai teisi, teikdama pasiūlymą dėl paramos gavėjų viešinimo bendrajame tinklapyje. Vis 2007 metais buvo pirmą kartą paviešinti paramos gavėjai. Ir mes e, galime daug e, pastangų dėti ir griežti dantimis e, dėl to pasiūlymo paleisti vieningą tinklapį, nes e, reikalingas operatorius, kuris prisimtų teisinę atsakomybę už tai, aišku, reikia pateikti duomenis, tačiau trūksta taip pat ir tų duomenų atitinkamos analizės bei vertinimo. Apie tai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Dar noriu pakartoti Jenso Gairio klausimą generaliniam direktoriui dėl bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis kaip galime padėti paskatinti šį bendradarbiavimą ir priversti valstybės narės teikti daugiau svarbios informacijos Olafui bei naudotis iš Olafo gaunamą informaciją. Ačiū poniai Greslio, dabar noriu suteikti žodį ponai Kornelis Dejong. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti abiems kalbėtojams, kuriuos, kurių pasisakymus jau išklausėme. Neoficialiai e, svarščiau jau šį klausimą su komisijos atstovais. Komisijos atstovai sako, kad bus teikiamas pasiūlymas siekiant tam tikro harmonizacijos ligmens baudžiamosios teisės rytyje, tačiau dar pasiūlyma, pasiūlymas dėl prokuratūros uh, Europos prokuratūros dar nepatiktas. Man atrodo, kad čia maišomi du dalykai. Vienas iš jų yra tikrai politinis, tai yra prokuratūros, Europos prokuratūros tarnyba ir prie to grįšiu. O kita direktyva yra labiau techninio pobūdžio ir apima teisinius aspektus. Yra daugybė te techninių aspektų, kuriuos turime nagrinėti biudžeto kontrolės komitete. Pradėsiu nuo direktyvos taryboje įsisubavo diskusijos dėl teisinio pagrindo. Sutarties pasirinktas 324 straipsnis, o mes kalbame apie baudžiamąją teisę. 83 straipsnį, jo antrąją dalį. Būtent ta dalis turi, paprastai taikoma šiai sričiai. Ką jūs apie tai manosi, manote? Tačiau pasirinktas 325 straipsnis nes komisija teigia, kad yra leks spe, specialis, tač, o pagal 83 straipsnį galima argumentuoti, kad, e, pavyzdžiui, pagal 325 straipsnį galima e, išsikelti tikslą, kuris keliamas iniciatyvai, o tą konkretų teisės aktą patvirtinti pagal 83 straipsnį. Kaip bus, jeigu valstybės, kuomet valstybės narės pradės įgyvendinti šį reglamentą ir kuomet iškils ginčių dėl bendrijos lėšų panaudojimo? Kitas klausimas. E, Įmoniai gali būti skirtos subsidijos iš dalies iš Europos fondų, iš dalies valstybės pagalba ir tie teisės aktai taikomi tik iš dalies. Jeigu sukčiaujama panaudojant nacionalinio biudžeto lėšas, ar toks atvejis bus nagrinėjamas kitaip? Neoficialus komis, komisaro atsakas buvo tai, kad e, tikėtina, kad tas pats sukčiavimo apibrėžimas bus taikomas ir nacionalinių lėšų švaistimui. E, Tačiau kodėl teikiamas kitoks pasiūlymas, juk kad gyvendintume šias nuostatas, reikia to, to, pas, tos, to paties apibrėžimo taikomo ir Europos, ir e, nacionaliniams lėšoms, nes e, mokesčių mokėtojų visiškai nesvarbu, iš kur tos lėšos yra. Šio pasiūlymo apreptis yra ribojama, tačiau jeigu norime užtikrinti veiksmingą jo įgyvendinimą, tai reiškia, kad valstybėms narėti ne, nebus kito pasirinkimo, o taip taikyti bendrą požiūrį į kovą su sukčiavimais. Kito tarpu pagal 83 straipsnį e, būtų galima išspręsti šią problemą. Minimalios sankcijos ir e, bausmės, taip pat senaties terminas. Pasiūlyme yra nuostatų, kurias reikėtų, kurios būtų taikomos ir kitokio pobūdžio nusižengimams. Aš supratau, kad iškyla problemų, ne, jeigu senaties terminas kitaip taikomas valstybėse narėse, jeigu vienoje jis įgalioja, kitoje ne. Todėl konkrečių atvejų, kuomet reikia, kai reikės spręsti šį klausimą, kažką reikia daryti. Tačiau dėl minimalių sankcijų, e, tai bū, juk pirmą kartą ES teisėkuros istorijoje baudžiamosios teisės rytyje žengsime tokį žingsnį, teiksime šį pasiūlymą. Abejoju, ar reikia viską suplakti vieną pasiūlymą, reikia horizontalių diskusijų tarp parlamento ir tarybos, kad išsiaiškintume, ar mes tikrai norime įvesti minimales sankcijas. Tai kol kas jos neegzistuoja valstybėse narėse, gali būti, kad kai kas pasipriešins joms. Reikėtų platesnių diskusijų, o ne vien e, diskusijų kylančių šio pasiūlymo. toliau. Čia siūlomų nusikaltimų apibrėžimai. Kaip, koks bus jų santykis su tarptautinė teisė, ypač jungtinių tautų ir Europos tarybos tekstais. Egzistuoja Europos tarybos priemonės, daugelis iš jų yra pri, įtvirtintos. Kaip visą tai atrodys platesnėme tarptautinėme kontekste? Žinau, kad yra daug tarptautinės patirties šioje srityje. Ar tokie ekspertai vertino šį pasiūlymą ES valstybių narių tarptautinių įsipareigojimų kontekste? Dar apie Olafą. Praėjusią savaitę vyko gana karštos diskusijos dėl Herkulys programos. Aš nenoriu sumenkinti Olafo darbo, bet norėčiau, kad Olafas pripažintų, jog veiksmingiausias būdas panaudoti e, biudžeto lėšas, bandant derinti savo darbą su kitų tarnybų, departamentų darbais, kalbu apie Herkulės programą. Galime pasiekti daug didesnio našumo, o ne at, atėjus pas mus teikti, kad mes sukūrėme per daug užduočių ir ne, už, ne, neužtikriname, neskirime papildomai išteklių. Reikėtų siekti turimas lėšas panaudoti e, optimaliai. Galiausiai dėl Europos prokuratūros. Aktuala, svarbiausias dalykas, kokį pasiūlymą pateiks komisija. Per nelik lengva teikti, kad tai yra sprendimas, yra įvairiausi, daugybė į, į, į variantų yra įmanomi ir gali būti, kad e, prokuratūra galė, turės veikti per nacionalinę prokuratūrą. Norėčiau paklausti, ar, tai, ar taip užtikrinsime kažkokią papildomą pridėtinę vertę? Jeigu norime sukurti kažkokį Europos federalinį tyrimų biurą, tai būtų naudinga. Tai būtų galbūt opu valstybėms narėms, bet būtų pernelik lengva yra teikti, kad taip išspręsime visas mūsų problemas, nes viskas priklausys nuo to, kai sulauksime pasiūlymo, kaip e, viskas bus apgalvota ir koks konkretus pasiūlymas bus pateiktas. Žinau, kad nacionalinės prokuratūros, dauguma iš jų pasisako prieš Europos prokuratūros atsiradimą. Man įdomu, kuo skiriasi jų interesai, kaip skiriasi jų interesai, Olafo interesai ir kaip visą tai atrodo tarptautinėme kontekste. Labai pagidaučiau atsakymą iš juos klausimus. Ačiū. Merci, euh, merci De Jong. Ačiū ponui De Jongui. Dabar da, žodis ponui Teodoras Kilakakis. Thank you, Mr. President. Uh, I... Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu visų pirma atsiprašyti, nes uh, esu šešėlinis pranešėjas kit, dėl kito pranešimo ir negalėjau nuo pat pradžių dalyvauti šiame tikrai svarbiame posėdyje. Visų pirma, noriu pasakyti, kad sukčiavimas ir korupcija kaip reiškinys yra daug labiau paplitę, nei mes drįstame teikti ar diskutuoti. Tai labai aktualu ir kitoms politikos sritims, bet ypač ekonomikai. Negalime kalbėti apie fiskalinę sąjungą kai su pinigais elgiamasi labai skirtingai skirtingose ES vietose. Mums reikia ir antikorupcinės sąjungos. Nesigilinsiu į smulkmenas, bet noriu pasakyti, jog iš Transparency International organizacijos ataskaitų apie kišininkavimą, apie bandymus papirkinėti mm, valstybių, valstybės tarnautojus iš nuomonių apklausų, e, kuriuose žmonių klausinėjama, ar, ar, ar jie bandė papirkinėti valstybės tarnautojų savo šalyje. Daugeliu atveju, daugelie sektorių, daugelie šalių, daugelie regionų egzistuoja paplitęs e, valstybės tarnautojų paprikinėjimas. Ir be abejo, jeigu papirkinėjama papirkinėjami konkrečios šalies muitinės pareigūnai, tai be abejo kenkia ir sąjungos finansiniams interesams. Nemanau, kad kad asmuo priimantis kyšius sudvėjos, kuomet atsiras galimybė e, pavokti lėšų iš ES biudžeto. Bet kokiu atveju tai yra mokesčių mokėtojų lėšų vagimas. Norėčiau, kad Transparency International organizacija pakalbėtų daugiau, pakomen, daugiau pakomentuotų šiuos nuomonių apklausas, kad galėtume, kad pakomentuotų e, papirkinėjimą, kišininkavimą. Tai nėra numanoma, suvokiama korupcija, tai yra konkreti korupcija, apie smulkaus masto, bet apie tai kalbama. Apie tai kalbama žmonės, apie tai kalba žmonės ir apie, jie apie tai prisipažįsta. Ir toks kyšių ėmimas turėtų būti siejamas su sukčiavimu. E, kaip ir taip pat reikėtų tai palyginti su priemonėmis, kurių imamasi, kovojant su e, Europos Sąjungos e, lėšų švaistimu mūsų tinklai skirti sugauti toms stambioms žuvims, stambiems e, prasižengėliams yra netikė. Mes jų nepagauname. Taip pat turiu klausimą apie tai, kiek tyrimų Olafas e, daro, atlieka savo iniciatyvą ir taip pat kiek tyrimų inicijuojami dėl to, kad kas nors praneša apie e, įstatymų pažeidimą. Šiame komitete esame kalbėję apie tai, kad apie 90 procentų visų tyrimų yra atliekami dėl to, kad kažkas pateikė vidinės informacijos ar e, išdėsto kaltinimus. Tačiau jeigu sistema yra korumpuota ir jeigu žmonės neprasižioja apie tai, tai įsikišti Europos lygmenių yra neįmanoma kol nebus e, galimybės tirti atvejų savo iniciatyvą. Tol nepasieksime pagidavimą rezultato. Olafas nurodo e, prokuratūrai, kurioje srityje vykdyti tyrimą. Tačiau svarbiausia, kad žmonės nustotų bijoti pasakoti apie atvejus, kuomet, vagiami, kuomet vagiamas ES lėšos. Ir šiuo atveju pietų, pietuose, rytuose, šiaurėje, vakaruose, visose Europos vietovėse žmonės grėbėsi kraštutinių priemonių. Ir būtent dėl dabartinės situacijos, dėl nedarbo, tai yra ypač opus klausimas. Ir kova su korupcija galėtų būti platforma vienijančia Europos piliečius labiau nei bet kada. Turėtume daug drąsiau šio klausimo imtis, parodyti daug daugiau iniciatyvos ir nebijokime kalbėti apie, prokura, apie Europos prokuratūrą. apie Europos federalinio tyrimų biuro atsiradimą. Uh, JAV federalinis tyrimų biuras labai sėkmingai naikina korupciją ir kovoja su organizuotu nusikalstamumu pastaruosius šimtą metų. Turime bent jau apie tai kalbėti, nes realybėje mums nepavyko Taip pat noriu pasakyti, kad EBPO ataskaitoje yra, ataskaitose yra daug informacijos apie, asmen, apie aukšto rango pareigūnų papirkinėjimą. Bandoma papirkinėti užsienio šalių pareigūnus ES šalise. Ir E, tiems pareigūnams pavyka, pavyksta išsisukti beveik nenubaustiems. O praktiškai tai reiškia, kad greunama sistema tose šalise, kuriuose tie mm, korumpuoti pareigūnai dirba. Jeigu mes norime užtikrinti geresnę kovą su korupcija, tai turime pradėti nuo čia. Nuo tų atvejų, kuomet žmonės patenka į korumpuotos sistemos spastus, kuomet egzistuoja organizuota korupcija. Dėkui, ponės Kilakakis. Dabar ponas Rubik. O paskui ponė Andersdotter. Äh, Labai ačiū. Man būtų įdomu sužinoti, kokiu prevenciniu priemoniu būtų galima imtis, nes, pavyzdžiui, esama teisės aktų, kurius pastelkus būtų galima apdalinę tvarkai sureikalauti pridėtinės vertės mokesčius, tai galbūt juos reikėtų pasitelkti šios teisės aktus. Tuo tarpu Junktinėse Emiratuose šiuo metu nemažai ūkinės veiklos yra vykdoma apskaitai nemokant mokesčių, ar tai susijęs su E, nusikalstamumu ir kova su juo ir jeigu taip, tai kokiu veiksmu yra įmamasi, ponia Anders Dotter dabar. Um, first... Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Mittermeier už pasisakymą. Mes žalieji uh, dirbame šiuo klausimu, kiti komiteto nariai taip pat. Uh, E, labai daug dėmesio skiriame kontrabandiniams, e, prekybos klausimams, e, kontrabandą tabako gaminiais ir Ženevoje buvo pastebėta, sutikime, kad apie politinėse diskusijose kontrabandos klausimai tampa virs, virš vis aktualesni Taip pat e, reikia apibrėžti kai kurios, kai kurios dalykus tokius kaip padirbtos cigaretės. E, klausimai dėl veiksmų pasienyje, ar e, imtis veiksmų kaip nukreiptų prieš kontrabandą, ar kreiptis į mm, Olafą. Man kyla klausimas, kaip Olafas įsivaizduoja, jeigu toliau tos e, skirtingos daly, e, problemos bus plakamos į vieną, kaip bus toliau, pavyzdžiui, kontrabanda, e, suklastotos prekės, kiti klausimai ir kaip bus įmanoma kovoti su korupcija ir kova su padirbtomis prekėmis prie sienų. Labai ačiū. E, dabar paprašysiu Giovanni Kesslerį atsakyti jam pateiktus klausimus, taip pat ir Jana Mittermeier. E, pirmas klausimas, pane Kesslerį, buvo toks. E, pranešėjas Jens Geris pateikė šį klausimą. Kaip Jūs manote, kokios turėtų būti kompetencijos įgaliojimai e, Europos e, prokuroro institucijos? Ačiū pirmininkė. Visiems dėkoju už pateiktus klausimus. Buvo pateikta daug klausimų apie Europos prokuroro tarnybą. Aš e, e, turėjau galimybę pasakyti 10 minučių, bet man atrodo, kad kalbėjau 20 minučių, yra labai daug klausimų. Taigi labai prašau jūsų supratimo, jeigu bandysiu tą platų Europos e, prokuroro klausimą per 3 minutės išdėstyti, reikėtų gal specialaus susitikimo. Galbūt mm, e, kai ką nuvils mano atsakymas ir norėsite tai daugiau išsamesnės informacijos. Dėl e, įgaliojimų kol kas dar nieko nebuvo nuspręsta, vyksta tik tai parengėmėjai darbai. E, tikriausiai bus viskas taip, kaip kad ir sutartį numatyta. Tai yra e, nusikaltimų, e, kurie kenkia ES finansiniams interesams tyrimas. E, dabartinė Olafo teisena, ar bus taip ar ne, ar galima kitą paralelę nubrėžti nusikaltimai, kurie yra aptarti mūsų paminėtoje direktyvoje dėl baudžiamųjų sankcijų ES suvienodinimo. Komisija Liepos mėnesį pateikė atitinkamą pasiūlymą. Taigi nieko naujo čia. Sutartis, kaip žinia, sako, kad per antrąjį etapą sutikus visoms valstybėms narėms papildomi įgaliojimai gali, gali būti suteikti prokuroro institucijai, bet tai yra galimybė antrajame etape, o pradžioje bus e, apsiribota nusikaltimais, kurie susijęs su ES finansiniais interesais. Pavyzdžiui, korupcija, sukčiavimas, kontrabanda susijęs su e, išlaidomis ir prarastomis e, pajamomis. Taigi e, nieko naujo šia prasme, bet tai galėtų būti žingsnis pirmin. Toliau dėl prokuroro aš pritariu e, e, daugelį iš jūsų atsiprašau, kad neatsikreipiu kiekvieną pavardę, nes jau susipainiau, kas klausė ko. Buvo klausimas apie modelį. Modelis, aišku, bus svarbiausias dalykas, bet Europos prokuroro institucija nėra tik pavadinimas. Vyko sutikimai su nacionalinės valdžios institucijomis, su vyriausiaisiais prokurorais Birželį e, Berlemonto pastate buvo atvykę visų valstybių narių e, generaliniai prokurorai. Mes kalbėjome su jais ir vėl susitiksime atskirai. Aš tikrai netai pesimistiškai nusiteikęs kaip e, ponas De Jong, kur kas. E, geriau galvoja apie nacionalinės prokuratūras. Mūsų modelis bus tam tikra mišri institucija, e, bus centrinė tarnyba ir nacionalinės specialios tarnybos kiekvienoje valstybėje narėje, prokuratūros funkcijas atliekančios. Ne tik tai jos kaip dabar, kad e, veikia nacionalinės institucijos veiks, jos priklausys nacionaliniai prokuratūrai, bet kai e, veiks tyriant atitinkamą nusikaltimą, tai tada jos e, atliks funkcijas e, kaip priklausančios Europos prokuratūrai. Bus kur kas platesnė sukurta Europinė sistema ir Europos prokuroras koordinuos tą veiklą. Jos, tos tarnybos e, turės tam tikrą svorį e, Europos mastu, jos bus vertinamos kitaip negu dabar, taigi ir turės daugiau galių. E, tokiu būdu mes panaikinsime susiskaidimą. Dar pasakysiu dėl prokuroro institucijos. Norėčiau, kad specialiai buvo, būtų surinktas sutikimas, kad būtų galima pasikeisti nuomonėmis, kai jūs manysite, kad to reikia, netgi dar prieš e, pateikiant pasiūlymą. Aš esu pasirengusi kartu su panelė Bai, jie užsima šiuo klausimu. Taip pat mes mielai atsakysime jūsų klausimus dėl 1073. Mano nuomonė palanki. Manau, kad atėjo laikas patvirtinti šį dokumentą. Ir parlamentas jau lyg pasirengęs tą daryti, aš tuo labai džiaugiuosi. Mums tai užtikrins daugiau skaidrumo, daug kitų teigiamų dalykų. Ir mes dabar Jau netgi nuo vasario pirmos šių metų mes veikiame pagal šį dokumentą. Nemanau, kad reikėtų ką nors keisti. Pasiūlyme dėl Olafo procedūrų jau viskas yra pakeista. Ir tikiuosi, kad šis tekstas bus patvirtintas. Tik tai paminėjau tokį bendrą kombinuotą poveikį daugelio veiksnių 30 procentų padaugės mūsų pasiekiančios informacijos, žmogiškųjų išteklių mažinimas, nefinansinių. Net jeigu turėčiau daugiau pinigų, negaliu uh, pasamdyti daugiau žmonių, tai yra faktas tai yra susijęs su biudžetiniais klausimais. Daugiau reikalavimų dėl atskaitomybės ir nėra daugiau tyrimo galių. E, mūsų tyriamasis darbas, e, kaip aptartas dabar, tai bendras poveikis pasiūlymų, gal tai su jumis nesusiję, bet aš matau, koks bus bendras poveikis, man nesunku pasakyti ir jums nesunku pasakyti, kad e, atsiras didelis neigiamas poveikis, nes žmogiškų išteklių sumažės daugiau informacijos, neturėsime papildomai galiojimų, daugiau administracinio darbo. Atsiras ir tai pakenks e, mūsų tyriamajam darbui. Aš e, nedramatizuoju, aš e, noriu toliau dirbti, esu pozityviai nusteikęs, bet aš tik tai perteikiu jums, pateikim savo nuomonę, jūs klausėte, kaip tai atsilieps mūsų tyriamajam darbui. Dar kiti pastebėjimai. Kažkas klausė, jūs E, e, gaunate daugiau informacijos, bet e, pranešimai apie sukčiavimo atvejus mažėja. Kiekviena valstybė nari stebi, ar nėra įtarimų dėl pažeidimų ar sukčiavimo, o mes tarsi surenkame kaip administratorius tuos duomenis pagal tam tikrus kriterijus. Viskas tai yra, ką mes darome. Ir tai nesusijęs su mūsų tyriamaisiais darbais. Tai yra informacija apie įtariamus sukčiavimo atvejus iš valstybių narių ir nacionalinių mastų vykdomas tyrimas kaip sakiau, kai sakiau, mus pasiekia daugiau informacijos, e, daugiau informacijos apie galimą sukčiavimą ar korupciją. Tai yra informacija, kurios mes gauname iš ES institucijų, valstybių narių, e, vyriausybinių žinybų, policijos, teismų, auditorių ir panašiai. Jie praneša mums, kad mes pradėtume tyrimą. Tada aš E, žiūriu į privačių subjektų informaciją. Kiekvienas pilietis, bendrovė, e, subjektas e, nepriklausomis komisijai gali mums pranešti apie galimus nusikaltimus arba pažeidimus. Šiandien mes galiu pasakyti, kad matome, jog kiekvienais metais gauname vis daugiau informacijos, padaugėjus 30 procentų. Tai yra daug ir pasakysiu, kad tai yra teigiamas dalykas, nes tai rodo, kad Olafas jau yra plačiau žinomas ir galbūt žmonės labiau mumis pasitikė. Dabar mes e, analizuojame mus pasiekiančią informaciją ir savo metinėje ataskaitoje apie tai kalbame. Iš institucijų gauname mažiau informacijos, o iš privatos sektoriaus daugiau. Tai yra e, privatų šaltiniai prisideda labiau prie informacijos rauto padidėjimo. Ir tai kažką reiškia, mes išanalizuosime šį, šios veiksnius tendencijas ir apie tai informuosime. Bet e, nėra ryšio tarp valstybių narių e, veiksmų šalies viduje ir informacijos. Bet tam tikrais atvejais žmonės galbūt nepasitikė savo valdžia ir praneša tiesiai mums. Kai kuriais atvejais nacionalinė valdžia informuoja mus, nes, e, pavyzdžiui, nusikalstama veikla viršė vienos valstybės narės kompetenciją E, sakoma, kad tai mūsų darbas. Ir aš susitikdamas su valstybių narių atstovais raginu valstybės narės e, teikti mūsų informaciją reguliariau. Ne tai, kad e, mes. Aš noriu paprasčiausiai supaskatinti bendradarbiavimą tarp mūsų ir valstybių narių institucijų. Paskutinis E, dalykas, kurį minėjo ponas Kilakakis. Atsiprašau, kad tik vieną pavardę paminėsiu, bet jis paskutinis klausė. Jis e, klausė apie Olafo tyrimus. Mes savo iniciatyvą atliekame nedaug tyrimų. Bet grįžkime prie 1073 e, dokumento ir aš manau, kad turiu laikytis, pradėdami uh, tyrimą mes turime e, turėti pakankamai rimtus įtarimus. Ir aš negaliu pradėti tyrimo. Jeigu yra pakankamai rimti įtarimai, tai tada aš jau galiu kreiptis į nacionalinius e, organus. 1073 e, yra mūsų pagrindas. Taigi ten kalbam apie pakankamai rimtus įtarimus. E, e, 2000 300 informacijos atvejų mus pasiekė, aš negaliu papildomai nusamdyti darbuotojų. Nebegaliu ir daugiau informacijos dėja ieškoti, turėdamas tokius išteklius. Bet mes turėjom e, per du mėnesius apsispręsti vasarį, ar pradėti tyrimą ar ne. Dviem atvejais. E, sprendimas anksčiau užtrukdavo septynis mėnesius, dabar yra vienas mėnuo ir viena savaitė. 1073 mums savo, kad tą viską turime padaryti per du mėnesius, dabar galime jau tai padaryti, labai daug tam panaudojame išteklių, pakeitėme procedūras, viską supaprastiname ir žmonės e, Olafe dirba labai labai rimtai ir mums pavyko. Aš aš nesu ES Edgaras Hooveris, aš negaliu net ir savo baisiausiuose sapnuose susapnuoti, kad pradėsiu reikalauti, jog dar papildomai būtų ieškoma informacijos. Ir aš neturiu nei teisinio pagrindo, nei įgaliojimų tą daryti. Jeigu manęs to prašote, tai Aš žinau, kad e, e, kai kurios struktūros užsijima e, slaptų informacijos rinkimų, bet kaip aš tą galėčiau padaryti, aš negaliu net pasižiūrėti į banko sąskaitą tyriamojo subjekto. Daug kas gali, bet aš negaliu. Taigi, mes savo iniciatyvą galime pradėti tyrimą tam tikrais atvejais, kai turime uh, įtarimų, kad nacionalinių lygmenių nedaroma nieko. Pasiskaitome apie tai laikraščiuose, pavyzdžiui. Kartais jūs atsiunčiate mums tų laikraščių. Ir kartais, pavyzdžiui, per parlamentarų klausimus iškyla, e, valandą klausimų iškyla tam tikri dalykai ir mes tada nacionalinių uh, E, lygmenių, pasižiūrime, ar kas nors yra daroma, ir jeigu ne, tai tada mm, atliekame tuos tą nedidelį skaičių tyrimų savo iniciatyvą. Bet esant dabartiniam teisiniam pagrindui ir turėdami tuos išteklius, kuriuos turime, negalime kaip nors kitaip galvoti, kad veiksime ateityje. Tai yra tik maža mūsų darbo dalis. Bet Jeigu Olafas dirba gerai ir mes tą bandome daryti, jeigu norėsime e, e, e, duoti atsakymą per pakankamai neilgą laikotarpį, netgi turėdami dabartinius išteklius. Mes, mes kartais kreipiamės dėl informacijos ne tiek kiekybinės, bet kokybinės, kad galėtume atlikti geriau savo darbą. Kova su sukčiavimu ir korupcija yra komandinis darbas, nėra tik tai, tai Olafas, kuris turėtų siūsti savo šnipus, bet mes e, to net nedarom ir neturime tų šnipų. Taigi nereikia įsivaizduoti, kad mes šnipštinėjame aplinkui kokias nors institucijas ir bandome. Bandome e, atlikti tyrimą. Mes e, norime užtarnauti pakankamai pasitikėjimo. Mes kiekvienas turime daryti savo uh, užduotimis atlikti savo kiekvienas pareigas tie, kurie dirba ir kurie mato, sulaukia informacijos apie galimą pažeidimą, turi galvoti apie bendras vertybės ir tarpusavio pasitikėjimą. Jeigu tai bus, tai aš tikiuosi, kad mes galėsime dirbti dar geriau negu dabar. Paskutiniai pora pastebėjimų. E, dėl direktyvos e, dėl materialinės baudžiamosios teisės, dėl teisinio pagrindo 325 straipsnis būtų nebloga teisinė diskusija tarp teisės tarnybų šio klausimu, bet veikia Lisabono startis. Tai, ką mes darome, nelabai skiriasi nuo to, kas jau egzistuoja, egzistuoja uh, sutartinių pagrindų. 95 metų konvencija egzistuoja dėl ES finansinių interesų apsaugos. Ne visi ją tiesa yra pasirašę. ES ar e, komisijos žargonu mes e, lisabonizuojame visus procesus E, vadovavomės Lisabonos sutartimi ir finansiniai interesai nebėra trečiasis ramstis, dabar tai yra ES tiesioginis interesas ir kiekvienos valstybės narys įsipareigojimas. Tiek dėl teisinio pagrindo, bet galėtume surenkti labai neblogą diskusiją tarp teisinius tarnybų. Labai svarbu kalbėti apie teisinį pagrindą, nes mes visi turime suvokti, e, koks yra naujas kontekstas atsiradęs po Lisabonos starties, turime Anksčiau teisingumas nepriklauso ES kompetencijai, dabar po Lisabonos e, viskas pasikeitė. E, minimalios sankcijos. Mm, taigi, atsargiai reikia tai žiūrėti. Mes niekados neprašome, kad minimali bausmė skirta. Nie... Aš supratau, kad jūs tarsi insinuavote tai. Galbūt netaip jūs supratau. nežinau kaip čia angliškai teisingai pasakyti, bet minimali sankcija įrašyta įstatymę ir e, nubaudus galima sumažinti, sušvelninti bausmę dėl asmens teisėmo amžiaus, dar kitų aplinkybių žinau, kai kurios valstybės narės dar neturi arba iš vis neturi tokių e, nuostatų, labai nedaug tik valstybių narių. Tokių yra ir joms e, tai bus kažkas naujo, bet dėl Dievo meilės kai kalbame apie Europos pinigus, tai yra ne vokiečio ar italų pinigai, bet visų pinigai. Ir jeigu nusikaltėliai žinos, kad kai kuriuose šalyse yra kažkoks tai e, slengstinė riba kažkokia, mes sakome e, šeši mėnesiai, bet e, tai gali būti net trumpesnis laikotarpis. Nemanau, kad tai būtų revoliucija, Ir paskutinis, pats paskutinis pastebėjimas žaliųjų atstovai, kaip suprantu, buvo klausėję. Nemanau, kad mes e, plakame vieną kontrabandos cigarečių ir cigarečių kontrabandos klausimo ir cigarečių padirbinėjimo klausimo. Mes nenorime E, ginti prekybinių interesų. Aišku, tai yra svarbus dalykas, jie neblogi kokie nors interesai, bet mes e, giname ES finansinius interesus. Ir jiems kenkia tiek kontrabanda, tiek padirbidėjimas. Jūs minėjote tabako produktus. Šie klausimai šioje srityje yra susiję e, kontrabandinės cigaretės, gali būti cigaretės e, neturinčios jokių atpažinimo ženklų arba padirbtos, arba jos gali būti tikros cigaretės e, didelių gamintojų, nepadirbtos, tačiau e, įvežtos kontrabanda į Europą. Taigi trys rūšys egzistuoja, trys reiškiniai ir mes e, matėme visas juos. O taigi originalios cigaretės įvežamos kontrabandos keliu, padirbtos cigaretės, e, neoriginalios kur, ant kurių yra didžiųjų gamintojų ženklai, etiketės ir taip pat cigaretės, kurios yra dėlių gamintojų, bet ant kurių pakuočių nėra jų atpažinimo ženklų. Taigi tiek, ačiū. Merci. Ačiū, ponai Kesleri. Dar buvo užduotas vienas konkretus klausimas, kurį uždavė ponė Greslė. Ji paklausė, E, dėl, tos, e, dėl to korupcijos tyrimo, kur, į kurį buvo įtrauktos bulgarų ir vokiečių įmonės. Ir koks, kokio Alfas laikosi požiūrio, kuomet reikia tirti tokias e, mišres bylas. Ačiū. Atsakant į ponios Greslės klausimą, skaitant mūsų ataskaitas, e, galima susidaryti atitinkamą įspūdį, tačiau galim pasakyti, kad Vokietijoje atitinkamas asmo dalyvaujantis nusikaltime buvo nuteistas prieš kelius metus, o asmo, kurio atžvilgiu buvo vykdomas e, baudžiamasis tyrimas Bulgarijoje, buvo nuteistas 12 metų laisvės atėmimo pirmos instancijos teisme už kelis nusikaltimus. Ir e, prieš kelias e, dienas e, jis kreipėsi, tiksliau, tas nuosprendis buvo patvirtintas apeliacinio teismo, apeliacinio teismo ir veikiausiai tai dar nėra galutinis nuosprendis, nes jis dar bus nagrinėjamas kasacinėme teisme. Uh, Taigi, kalbant apie direktyvą, tai e, nieko naujo čia nėra, nes e, jeigu vieš, vyksta viešiai pirkimai, kuriuose naudojamos europinės lėšus, tai Olafas yra kompetentingas e, tirti atitinkamus pažeidimus net jeigu tų lėšų dalis sudaro vienas procentas. Ir tas pats pasakytina apie Europos prokuratūrą ir e, apie direktyvos nuostatų taikymą. Jeigu direktyva bus patvirtinta, ko aš tikiuosi, tuomet e, viešųjų pirkimų korupciniai atvejai, jeigu dėl jų nenukentėtų ES finansiniai interesai, būtų nagrinėjami kiekvienos valstybės narės atskirai baudžiamosiuose teismuose. Tačiau jeigu bent vienas procentas arba 0,1 procentas ES lėšų naudojimo tose viešuosiuose pirkimuose, tuomet būtų taikoma nacionalinė teisė tirti šiems nusikaltimams, tačiau taip pat reikėtų vadovautis direktyvos nuostatomis, tai reiškia, kad tam pačiam nusikaltimui įvykdytam valstybėje narėje būtų taikomos dvi skirtingos apibrieštis ir du padariniai skirtingi. Ir tą būtų galima paaiškinti, kadangi e, reikėtų gimti du skirtingus interesus šiuo atveju ir padėtis e, praktiškai dabar nėra labai jau kitokia, nes tarkime Italijoje, su, su kuria esu geriausiai susipažinęs, tiksliau su padėtimi, kurioje po Lisabonos starties e, įsigaliojimo nacionaliniai bažmiai teismai e, gina Europos finansinius interesus Italijoje. Kitose valstybėse veikiausiai padėtis nėra kitokia, nes sukčiavimo atvejai yra nagrinėjami tradiciniuose būdžiamosiuose teismuose, o sukčiavimo bylos pažeidžiant ES interesus yra papildomos bylos ir tai tikrai nėra jokia ypatinga naujovė, turint omenyje, kad reikia ginti skirtingus interesus šiuo atveju Europos interesus ir siekiant ginti Europos interesus reikia tą daryti neidentiškai, tačiau suderintai, homogeniškai. Galiu Jums, kaip politikams, pasakyti, siekdamas būti politiškai korektišku, kad kai kuriuose valstybėse narėse jų viešoji nuomonė galėtų teikti, kad čia kalba eina apie europinius pinigus ir jeigu netgi jais piknaudžiausime, tai didelė problema neturėtų kilti, todėl čia reikia užtikrinti apsaugą europinių lygių, nes ne visuomet valstybės narės tą norą ginti europinį viešą interesą demonstruoja vienodai. Pirmininkas, ačiū. Turime prašymas teikti žodį iš salės. Jeigu galėtumėte prisistatykite ir užduokite savo klausimą. Labai ačiū už tai, kad pakvietėte. Aš esu Stela Velykė, esu Europos pilietė, bendros praktikos gydytoja. Man labai įdomi šios konferencijos tema. Ir apie Olafą iki šiol e, esu girdėjusi tik e, paviršutiniškai. Ir manau, kad šitą instituciją labiau politizuota nei veiksminga. Ir galbūt Europos prokuratura, e, mano nuomonė, būtų veiksmingesnė institucija. Europos e, prokuratūros bus nusisegimas man kelia tačiau šiokia tokia baime, nes Olafas e, yra organizacija, kuri jau sukaupusi patirties kovojant su korupcija ir kiekvienoje valstybėje narėje taip pat yra atsakingų pareigūnų bei institucijų kovojančių su korupcija. Aš pirmiausia turiu omenyje buvusias komunistinės valstybės, kurios turi tokius kovos su korupcija pareigūnus ir institucijas. Ir galbūt e, Olafe būtų galima numatyti e, atskirą pareigybę arba kontaktinius asmenis ryšiams su tomis šalimis, kurie galėtų bendradarbiauti su Interpolu, su policijos struktūromis, kurios atlieka atitinkamus tyrimus. Tuo tarpu nauja siūloma institucija, Europos prokuroro ar prokuratūros institucija, būtų tik tai e, dar vienas elementas padidinant biurokratiją Europos Sąjungoje. Nebūtų aišku, kas už ką yra atsakingas, kas ką veikia. Dar vienas pastebėjimas dėl ekskomunistinių valstybių. Dažnai e, e tose valstybėse veikia įvairių įmonių, kurios praktiškai, kurias galima laikyti Europos fondų abonentais ir Olafas galėtų imtis ištingesnių veiksmų, siekiant tokias įmonės nubausti. Pirmininkas, labai ačiū. Manau, kad antroje dalyje, tiksliau jai pasibaigus, būtų galima atsakyti. Iš šio klausimo dabar pereikime prie mūsų klausimo antrosios dalies, kurioje kalbėsiu ponas Žanot Janys Luxemburgo generalinis advokatas bei ponas Ramos, Jorge Spina Ramos, kuris yra Ispanijos generalinės prokuratūros tarptautinio bendarbiavimo skyriaus prokuroras, tačiau prieš steigdamas žodį ponai Nys dar suteiksiu galimybę poniai Viterma ir Miterma ir tiksliau atsakyti užduotus klausimus. Labai ačiū, kad suteikite galimybę atsakyti kai kurios svarbius klausimus. Pirmiausia, kalbant apie Europos prokuratūrą, norėčiau pristatyti mūsų įvertinimą e, šios institucijos teigimo, kuriai pritarėme vertindami bendrą padėtį. Mums atrodo, kad Europos generalinės prokuratūros įsteigimas e, sustiprintų kovą su korupcija ir sukčiavimu, patvirtinus atingus teisės aktus ne tik ES lygmenį, tačiau taip pat Europos taryboje ir kitose tarptautinėse organizacijose, kaip panas Dejong minėjo, esame įsitikinę, kad e, valstybėse narėse korupcijos tyrimo atvejų skaičius ir bylų padidės, jei ES lygmenių vykdomi tyrimai, kuriuos atliktų arba vykdytų Olafas, kartu būtų vykdomi ir Europos prokuratūros ir mes palankiai vertintume tokį procesą. Kaip ir ponia anksčiau kalbėjusi, mes manome, kad tarptautiniai nusikaltimai nėra tyrimi pakankamu mastu. E, valstybių narių tarnybos yra, e, neturi pakankamai pajėgumų tirti sudėtingas bylas, todėl šią problemą reikia spręsti regioniniu lygiu, atitinkamai e, sumažėja galimybės laiku nubausti nusikaltelius, jeigu tyrimą atlieka tik nacionalinės baudžiamo perskimo institucijos. Mūsų vertinimų trūkstama grandis šioje sistemoje yra veiksmingai veikianti Europinė prokuratura, kuri turėtų įgaliojimus tirti būtent tokias bylas ir reikėtų nepainyti jų su nacionaliniu mastu tyrimus bylomis, nes kiltų nemažai interesų konfliktų, jeigu būtų aiškiai pasidalinti įgaliojimai, tuomet iš šios sistemos naudos turėtų visi institucija, kuri mūsų nuomonė idealiai tiktų koordinuoti valstybių narių baudžiamų perskumų veiksmus, OLAF ir Eurojusto e, vykdomus tyrimus būtų Europinė prokuratura. Todėl ilgalaikė perspektyva ši institucija turėtų gauti visą apimančius įgaliojimus, apimančius, kurie būtų taikomi ne tik tyriant poveikį ES finansiniams interesams ir su to susijusius nusikaltimus, tačiau tyriant ir platesnio masto korupcijos e, bei sukčiavimo atvejus, kalbant apie Europos prokuratūrą, mes esame toliau savo darbą e, šioje srityje ir vertinsime teikimus pasiūlymus pagal tarptautinių konvencijų ir dabar galiojančių taisyklių nuostatas ir mes laiku pateiksime daugiau informacijos, tačiau manau, kad mūsų laukia dar e, ilgi diskusijų metai, esame tam pasirengę. Taip pat noriu atsakyti į ponios Greslės klausimą apie tinklapį kuriame būtų skelbiami es paramos gavėjai. Visiškai pritariu poniai Greslį, kad šiuo metu mes e, e, Visoje Europoje turime labai daug įvairių e, tinklapių, kuriuose skelbiame iš kuriuose valstybėse narėse es paramos gavėjai, kai kuriuose valstybėse tas darbas atliekamas labai puikiai ir įvertiname aukštai, tačiau problemų kelia tos šalis, kuriuose šį klausimą e, nėra žvelgiama rimtai, e, informacija nepateikiama nuolat, ją atnaujinant ir patikima kalbomis, e, e, kurios nėra labai populiarios, jeigu nėra vertimo į anglų kalbą arba yra vertimas tik į anglų kalbą, taigi reikėtų pateikti tam tikrą apibendrinimą, apžvalgą šios bendros turimos informacijos ir e, kažkam reikėtų tą darbą patikėti pilietinį visuomenį, tačiau tam reikia, aišku, ir atitinkamų investicijų, žmogiškųjų išteklių, o juos rasti yra pakankamai sudėtinga. Todėl ES, jeigu imtųsi šio darbo, galėtų atlikti žymiai veiksmingiau nei pati pilietinė visuomenė. Sutinku, kad diskusija šio klausimu vyko pakankamai ilgai, esame patekę tam tikrą aklavėte diskusiją, todėl reikėtų vėl atgaivinti, atsakant į pono Škilakakio klausimą dėl e, barometro Transparency International kiekvienais metais skelbia korupcijos barometro duomenis. Mes atliekame paprastų piliečių apklausas ir žiūrime klausimą, ar per pastaros 12 metų mokėjote kyšį ir ką manote apie jūsų vyriausybės e, pajėgumus kovoti su korupcija ir rezultatai yra tikrai šokiruojantis e, tokių tyrimų. Dauguma piliečių ES, kurie dalyvavo apklausoje ir tyrimė, teigia, kad nėra įsitikinę, kad jų vyriausybės tinkamai pasirengusios kovoti su sukčiavimu ir korupcija, o Taip pat regionės institucijos atitinkamų požiūrių yra kritikuojamos, reikia rimtai atsižvelgti iš tyrimų rezultatus ir siekti atstatyti, atkurti pasitikėjimą institucijomis kovos su sukčiavimu ir korupcija e, srityje, ypač naudojant ES lėšas. Labai ačiū, ponė Miterma. Ir... Dabar suteiksiu žodį ponui Žanot Nys, kuris yra pirmasis e, Luksemburgo generalinis advokatas. Aš e, e, buvau pasirengęs kalbėti prancūziškai, tačiau kadangi liuksemburgiečių kalba nėra oficialiai pripažįsta, tai kalbėsiu angliškai. Tai neparengiau savo pranešimo prezentacijos e, versijos PowerPoint programa ir tikiuosi, kad galėsiu per penkias minutės jums pristatyti uh, savo svarbiausias mintis. Man tenka garbė Jums pristatyti tris iniciatyvas, kurias pristatė komisija prieš pusantrų metų. Kai kurias taigi jos nėra naujos ir jau akademinis darbas, diskusijos dėl šių iniciatyvų prasidėjo. Nemažai įdomių straipsnių perskaičiau šią temą. Aš aišku pristatysiu savo asmenį nuomonę, kadangi negaliu kalbėti Luksemburgo žmogaus teisų komisijos ir prokuratūros vardu, tai kalbu kaip privatus asmo, dėl komisijos e, pirmosios institucijos vadinamosios ES nacionalinio interesų apsaugos. Manome, kad esame tam tikrų spragų šiame pasiūlyme. Trumpai norėčiau paminėti du aspektus. Tai yra nacionalinės teisės problemas ir dvišalės teisinės pagalbos klausimą, vertinsiu iš Luksemburgo požiūrio taško dėl e, pirmosios spragos. E, manau, kad tikrai neturėtumėte būti nustebę, kad viena iš Europos Sąjungos šalių steigėjų Luksemburgas yra perkėsi Luksemburgo teisę visas svarbiausias e, PIF konvencijos nuostatas kai kuriams iš jų taikomos tam tikros išimtis, taip pat e, dėl nuosavų sulaikymo yra numatomos baudos iki 30 tūkstančių eurų su turto konfiskavimu, nes kartais tai netgi daro didesnį poveikį nei baudos skirimas. Taip pat e, reikia paminėti, kad e, PIF atveju dažniausiai yra siejami, pažeidimai dažniausiai yra siejami su pinigų plovimu. Kai galima uh, už šios veiksmus patraukti važiuojamą atsakomybę ir juridinius asmenis. Kodėl aš apie tai kalbu, siekdamas uh, parodyti, kad papildomas kriminalizavimas Europos Sąjungos lygmenių netneštų didesnės pridėtinės vertės, nes iki šiol mes nesame susidūrę su jokiamis problemomis, kalbant apie PIF kontekste teikiamą apsaugą. Aišku, nesižvelgiant į padėtį naujose valstybėse narėse, tačiau aš kalbu būtent už savo šalį. Kalbant apie naują PIF konvenciją, su jie susijusias iniciatyvas, turiu dar kartą paminėti, kad e, buvome susidūrę su kai kuriamis problemas, tačiau jos nėra teisinio pobūdžio. Turėjau galimybę prieš kelius metus dalyvauti lygio komiteto posėdėje ir e, pasakiau tą patį, kad šiandien galiu pakartoti, iškilus problemos 99 procentais atveju jos yra praktinio pobūdžio. Tai yra visiškai E, paprastas kvailas kartais techninės problemos, nes mes e, nekalbame bendrą kalbą ir e, labai sudėtinga yra, pavyzdžiui, rasti kontaktinius asmenys, telefono numerius, tai, yra, tai nėra teisinės problemos, tai yra techninės problemos ir tų problemų tikrai negali išspręsti naujas teisės aktas, jas galima išspręsti pasitelkus praktinį požiūrį, todėl labai aukštai vertinu Eurojusto veiklą bei e, e, naujai sukurtą e, struktūrą tyrint, e, tirti baudžiamosioms byloms. Ir e, dar būtų galima pakalbėti apie MLA instituciją, apie kurią daugiau nekalbėsiu, nes nelabai yra prasmės, taigi būtent šios priemas pasitelkus būtų galima užtikrinti geresnę PIF konvencijos nuostatų taikymą ir laikymasi. Turiu pasakyti, kad e, mes gauname maždaug maždaug 500 prašymų per metus gauti teisę, suteikti teisinę pagalbą dvi šalę ir per, perduome atitinkamus prašymus e, savo prokuratūrai, tačiau dėl e, vis didesnio skaičiaus e, teisės aktų ir jų nuostatų, kurie nuolat priminėjami dėl dvišalės teisinės pagalbos suteikimo, mums yra sudėtinga susigaudyti tame teisėkuros miške ir suteikti e, tą dvišalę teisinę pagalbą praktiškai. Todėl reikėtų vieno visą apimančio teisinio dokumento teksto. Šiuo metu mes tikrai nesame tokia situacija, tai reiškia, kad e, teisėjai, tai yra praktikai, kurie privalo taikyti dušalės teisinės pagalbos e, aktų teikimo nuostatas, negali to padaryti, nes neranda būdų, kaip tą padaryti. Aš rekomenduočiau e, patvirtinti vieną teisinio dokumento tekstą ir taip supaprastinti visą procedūrą. Tai buvo kalbėti apie Olafą, kurio veikla yra labai svarbi, tačiau pritariu direktoriui Kessleriui, esama kai kurių klausimų ir sričių, kuriuose atsiliekama taip pat ir e, valstybių narių vertinimų, e, neaiškus yra pareigūnų Olafo vaidmuo tyriant atitinkamus nusikaltimus, e, taip pat valstybių narių pilietinės visuomenės organizacijų vaidmuo neaiškus šios klausimus išėjo direktorius Kessleris ir todėl e, manome, kad e, reikia galbūt naujų patiksančių teisės aktų šioje srityje. Kalbant apie Eurojustą, tai institucija struktūra, kuria naudojamasi nepakankamai iki šiol ir atitinkami teisės aktai nėra visose ES valstybėse narėse vienodai įgyvendinami. Luksemburgiečiai pasinaudojo Eurojus paslaugomis kelis kartus, mūsų atstovas Hagoje ir pakankamai kompetitingas, džiaugdamėsi turėdami ten, tačiau noriu pasakyti, kad e, komisija turi savo galimybių pradėti baudžiamosius tyrimus ir būtent Eurojustas yra labai naudinga priemonė siekiant e, užtikrinti bendradarbiavimą tarp paskirų valstybių narių institucijų vykdančių baudžiamosius tyrimus. Ir šis teigiamas aspektas neturėtų būti mažinamas, suteikiant uh, šiai institucijai įgaliojimus e, panaikinti nacionalinių užimų institucijų priimų sprendimus. Tokia neturėtų būti jų veiklos paskirtis. E, kalbant apie e, Europos prokuratūrą, taip pat reikėtų atitinkamą kontekste E, jos veiklą verdinti kaip ir Eurojustų. Daktaras Kessleris e, minėjo įvairias e, prokuratūros steigimo galimybės ir struktūras. Ir aš noriu pasakyti, kad nepritariu jūsų nuomoniai kad valstybių narių generalinės prokuratūros prieštarauja EPO įsteigimui. E, jos veikiau pritartų šios institucijos įsteigimui tuo atveju, jeigu jos veikla neprieštarautų nacionalinių generalinių prokuratūrų veiklai, nes Tikrai niekas neprieštarautų Europos prokuratūrai e, veiksmingai ir e, ne, labai daug darbuotojų e, turinčiai institucijai, kuri galbūt susikūrus Luxemburgą ar kur nors kitur palengvintų darbą nacionalinėms prokuratūroms. Mano vertinu, vertinimu vienas svarbiausių aspektų yra susijusi su kovos su korupcija iniciatyva. Visi žinome, kad uh, E, galbūt ne visi vienodai vertiname korupciją kaip kriminalinį nusikaltimą, tačiau puikiai žinome, kad korupcija egzistuoja ir kad e, dėl jos yra patiriama žala. Komisija apie korupciją kalba e, savo atitinkamame kovos su korupcija metinėje ataskaitoje ir minimos kelios nedidelės valstybės. Pažįstu vieną asmenį, kuris dalyvauja įvairiose kovos su korupcijos vertinimo struktūrose, įvairiose organizacijose. Kiekvienais metais tai užima labai daug, trumpa labai daug laiko, administracinių požiūrių ir labai sudėtinga tokį darbą atlikti ir e, dėl to e, kenčia e, mūsų darbo veiksmingumas. Aš nesakau, kad nereikia atlikti vertinimų, tai yra kartais labai svarbus procesai atskleidžiantis dalykus, kurių anksčiau nežinojame, tačiau tai neturėtų tapti nepakeliama darbo našta. Pabaigai dar keletas pastebėjimų apie aspektus, kurie šiandien nebuvo svarstyti. Tai yra pirmiausiai e, finansinės žvalgybos struktūrų svarbus vaidmuo. Apie tai kalbama kovo su korupcija ataskaitoje. Pastarai šeštadienį Paryžėje vyko labai svarbi konferencija kurioje dalyvavo kovos su korupcija grupės atstovai, buvo pristatyti du svarbus pasiūlymai, kaip praktiškai kovoti su korupcija, pateikiamos rekomendacijos, konferencijoje buvo patvirtintas šis dokumentas ir jame prisiūloma labai svarbių e, pasiūlymų, kaip FIU struktūros būtų naudojamos kovoti su korupcija. Antrasis dokumentas dėl FIU vaidmens taip pat buvo patvirtintas e, e, šio konferencijoje ir tikrai galiu pasakyti, kad e, įgyvendinus šios dokumentus būtų galima sukurti didelę pridėtinę vertę, kadangi mano minėtos struktūros FIU labiausiai tinka šiam darbui, kadangi gali sekti finansinius srautus tinkamiausių ir mato, kaip e, lėšos keliauja, vykdant atitinkamus finansinius sandorius ir būtent tos struktūros sugeba geriausiai tos finansinius trautus stebėti. Taigi nenoriu toliau gilintis į detalės, Galiu tik pasakyti, kad e, komisijos manimo parlamentas turi užtikrinti didesnį skaidrumą ir politinių partijų bei frakcijų bendradarbiavimą, siekiant e, tą skaidrumą užtikrinti. Tai yra, aišku, svarbus aspektas, tačiau teisėkros institucijos taip pat turi turėti pakankamai drąsos ir nustatyti aiškias baudžiamasias sankcijas ir uh, atsisakyti įvairių e, imunitetų, kurie dažniausiai skirti tik tai jiems patiems apsaugoti. Taigi tiek būtų e, mano minčių šiandien. Dėkuoju, kad jūs išklausėte ir nekantriai laukiu diskusijos. Ačiū. Merci, monsieur Žanodnies. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Jorge Spinaramos, kuris pristatys Ispanijos ministerijos požiūrį į neseną komisijos iniciatyvą kovai su korupcija. Prašau. Thank you very much uh, for the floor. Uh... Ačiū Man tikrai labai malonu ir asmeniškai, ir Ispanijos generalinės prokuratūros vardu pasisakyti šiame renginyje ir svarstyti, kaip galime padėti Europos parlamentui, Europos Sąjungos institucijoms šioje srityje. Mes esame sukaupę patirties e, toje srityje, ku, apie kurią kalbame šiandien. Manęs paprašė kalbėti anglų kalbą. Taigi, tą ir darysiu. Manęs taip pat buvo paprašyta parengti mm, savo pasisakymą skaidrėmis. Aš taip ir pasielgiau, kadangi esu prokuroras, esu įpratęs dirbti disciplinuotai. Mm, aš tikėjausi, kad skaidrės bus įtrauktos į šiam renginiui skirtą leidinį, bet savo pranešimo teksto ten neradau, bet man paaiškino, kad jis pasirodys vėliau. Noriu pasidalinti kai kuriamis mintimis apie tai, kaip mes e, užtikriname finansinių interesų apsaugą Europos Sąjungoje. Tačiau kalbėsiu ne tik apie savo šalį, e, vertinant viską iš Ispanijos prokuratūros požiūrio taško galime kalbėti apie nusikaltimus susijusius su finansiniu interesu ir kalbėti apie europinio masto nusikaltimus ir taip pat turime kalbėti apie europinio masto kovą su tokiais nusikaltimais. Yra daugybė vietos e, šalies lygmenių teikiamų iniciatyvų, detaliai jų nepristatinėsiu, bet mes Ispanijoje bandome tobulinti savo sistemą ir teisminės struktūras, tyrimų, tyrimą atliekančias struktūras taip pat tobulinti procedūras, bei stengiamės neatsilikti nuo visų naujausių tendencijų ES mastu, nes tik tai užtikrindami tokį dvipusį požiūrį pasieksime pagidaujamų rezultatų. Visų pirma, šiek tiek apie prokur, pro, prokuratūros evoliuciją. Mes siekiame, kad prokurorai specializuotų konkrečiose srityse ir stengiamės informuoti visus Ispanijos prokurorus apie tai, kas yra Olafas, kuo jis užsima, ką reiškia ES finansinių interesų apsauga, kad to dalyko ne, neturime priimti kaip savaime suprantamo, kad jis savaime neegzistuoja, kad ir taip pat daugybė teisėjų ir prokurorų dar nežino, kas yra Olafas ir kuo jis užsima. Ir daug dėmesio skiriame informacijos sklaidai apie tai. Uh, Vertindamas struktūrinius aspektus kalbėsiu apie tai, ką mes darome konkrečiai vykdydami kovą su korupcija, kaip viską matome iš europinės perspektyvos. Esame pas, pasirašę supratimo memorandumą dėl bendradarbiavimo su Olafu 2008-aisiais, o kalbant praktiškai, jokių praktinių problemų mums neiškilo priimant mums pateiktus įrodymus ir kitą tyriamąją medžiagą, kur, kurią esame gavę iš Olafo vykdant bylos tyrimą. Tiesiog pasinaudojame 1023 reglamento 9 straipsnių. 73 9 straipsnių. Taip pat pasinaudojame galimybę pasi, užtikrinti, kad Olafas būtų kad Olafas byloje būtų ieškovų. Tai tiek, kalbant apie kovą su korupcija, prokuratūros lygmenių, mes turime prokuratūrą, kurioje dirba 16 prokurorų, kai kurie iš jų yra paskirti į atskirus Ispanijos regionus ir užsimame kova su korupcija konkrečiai ir vienintelis skirtumas nuo, nuo kitų skyrių yra tai, kad pas mus dirba, veikia skyrius, kuriame dirba auditoriai ir mokesčių e, teisės specialistai. Tai mums leidžia sparčiai nagrinėti labai sudėtingas bylas, kuomet prisireikia daugiau nei vien teisinių žinių, ko gali tikėtis iš kiekvieno prokuroro. taip pat vertinant teritorinį pasiskirstimą. Mes turime ne tik 16 prokurorų dirbančių būstinėje ir kurie gali būti nagrinėti įvykį bet, Ispanijos, bet kuriame Ispanijos regione, bet taip pat galime paskirti papildomai e, savo darbuotojus, tirti atvejį į kurį nors Ispanijos regioną. Ir tie atstovai delegatai dirba jau tada kaip vietos prokurorai, paklusdami savo bosams esantiems Ispanijai, pavyzdžiui, Barcelonoje, Malagoje, bet tuo pat metu jie priklauso ir kovos su korupcija prokuratūros skyriui. Ir mm, iš mūsų praktikos galiu pasakyti, kad tai labai veiksmingas ir daug rezultatų duodantis sprendimas. Uh, negaliu sakyti, kad mes išsprendėme visas problemas ir kad visi rezu... ir viskas mus tenkina. Praktikoje susidurėme su kai kuriomis kliūtimus ir daug, didžiuma problemų, su kuriomis susidurėme, yra neteisinio, bet techninio pobūdžio. Mums reikia patikimesnių statistinių domenų, kalbant apie bylų stebėsena. Tai, kad Ispanijos, pagal Ispanijos sistemą konkretus tyrimą vykdantis teisėjas užsima byla, tai reiškia, kad ne, vis, ne visas darbas e, vyksta per prokurorą, bet iš tikrųjų atvirkščiai medžiaga yra siunčiama teisėjams ir vykdant baudžiamąjį tyrimą prokuroras dirba draugės su e, paskirtu už bylos tyrimą atsakingų teisėjų ir kartais tų bylų tyrimą stebėti yra nepaprasta. Net jeigu vertintume viską iš prokuratūros požiūrio taško, kartais sunku užtikrinti, kad 2300 prokurorų, kurie ne visi specializuojasi šioje srityje, kad, kad jie visi teiktų, atsiskaitytų mums centrinėje būstinėje ir užtikrintų visų bylų stebėjimą. Esame susidūrę su problemomis, kuomet Olafas mums persiuntė bylas, kai reikia tarptautinio bendradarbiavimo. Paprastai viskas vilkinama, tokia yra mūsų patirtis. Bent jau apie tai mums praneša kolegos vykdantis tokius tyrimus. Taip pat, kai, kuomet susidarėme su administraciniu tyrimu, kurį pradėjo Olafas, dažnai tai būna kaip iš anksinis perspėjimas įtariamiesiems. Jie tokiu būdu gauna informaciją apie tai, kad ne viskas sklandžiai sekasi. Ir pradėjus atvirą baudžiamąjį tyrimą, sunku surinkti reikalingus įrodymus, kad bylas stumtųsi priekin. Būtent todėl, nežiūrint tai, kiek mes e, pastangų įdedame į savo struktūrų tobulinimą, būtina bendarbiauti ES lygmenių. E, su OLAFu ir finansinio interesų apsaugos konvencija kitomis dabar siūlomomis priemonėmis tikiuosi galiausiai bus įgyvendinta idėja, kad e, būtų pasiektas, e, būtų užtikrinta Europos masto kova su tokiais ar valstybiniais sukčiavimo atvejais. Kalbant apie atsiveriančias galimybės ir vertinant šį kovos su korupcija priemonių paketą, kurį pateikė komisija, galimybė pasitelkti baudžiamąją teisę, kaip buvo pristatyta, kaip, kaip, kaip kalbama šiame pasiūlyme arba, kitaip sakant, šių nuostatų lisbonizacija, mano galva, yra žingsniai tinkama kryptimi. Ir taip pat bendri pažangos ženklai. Manau, kad dar, reikia, dar daug ką reikia tobulinti. Visų pirma, dėl to, kad šį sprendimą įgyvendino dar ne visos valstybės ir dėl to, kad pagal 80, 85 straipsnį atsiveria naujų galimybių ir jūs turėsite apsispręsti, ar galima dar kažką tobulinti, gerinti, ar dar galima ge, tobulinti šį reglamentą. Užbengdamas noriu, kalbėdamas apie priemonės, noriu pasakyti, kad Europos prokuratura kaip svarbi institucija taip pat turi būti paminėta. Manau, kad tai būtų kokybinis žingsnis priekint, e, užtikrinant finansinių interesų apsaugą. Ispanijos prokuratura turėjo galimybę išnagrinėti atsiveriančias galime, galimybės, kurias atneštų iš Europos prokuratūros įsteigimas ir mes manome, kad tai tikrai naudinga ir reikalinga institucija. Ji leistų mums ne tik geriau dirbti, bet mes galėtume dirbti kitaip, lyginant su dabartinė situacija ir prieinamomis priemonėmis. Mane šiek tiek nustebino tai, kad kažkas sakė, kad kai kurių šalių prokuratūros yra nusiteikę prieš šį siūlymą. Mano paties nuomonė yra priešinga. Generaliniai prokurorai ir valstybės prokurorai susitinka e, porą kart per metus e, kolegų konferencijose. E, Taip pat yra galimybė bendradarbiauti per tarptautinius prokuratūros skyrius. Ir man susidarė įspūdis, kad Europos prokuratūros idėja yra plačiai palaikoma. General... Taigi, vert... rengdamas informaciją, kurią turiu ir, ir sakyčiau, kad šis pasiūlymas susilaukė didelio palaikymo. Kalbant apie modelį, kuris yra siūlomas, tai yra um, vertinant viską iš našumo kriterijaus ir kalbant apie tai, kad Europos prokuratūra neturėtų tapti nauja institucija, kuri įsibrautų į jau egzistuojančią sistemą ir struktūrą. ta struktūra, kurią siūlome, tai susidarytų iš nedidelės būstinės, kurioje dirbtų Europos prokuroras ir taip pat veiktų skyriai valstybėse narėse, dirbtų daugybė delegatų valstybėse narėse tai būtų žmonės išmanantis procedūras, žinantis kalbas, kurie ir būtų atsakingi už kaltinimų pateikimą tai ir taip pat už apkaltinamą į nuosprendį. Eurojustas gyvuos šalia Europos prokuratūros, nes mes nemanome, kad Eurojustas turėtų Eurojusto institucija turėtų tapti Europos prokuratūra tos organizacijos galios veiklos rytis yra kitokia ir mums patrodo, kad Eurojustas turėtų ir toliau gyvuoti. Taip pat, prisimenant tai, kas šiandien jau buvo pasakyta, Olafo tarnybai reikėtų suteikti gale, galės, kad ji taptų teisminė, teisminės ir finansinės policijos pajėgomis. Uh, policijos pajėgomis, kuri būtų, kurios būtų pavaldžios Europos prokuratūrai. Ir reikėtų pasiremti Olafo patirtimi, sukaupta per daugelį metų ir pradėti mm, turėti galimybę inicijuoti visapusišką baudžiamą į tyrimą Europos lygmenio, pasitelkiant, visomis, pasitelkiant visas egzistuojančias priemonės. Ponas Kessleris šiek tiek kalbėjo apie tai savo pirminėme pasisakymė, todėl manome, kad labai šis, šį kokybinį žingsnį būtina žengti. Neapsimoka toliau tobulinti senąją struktūrą, kad ir kiek tai bedarytume, jos našumas vis tiek bus žemesnis nei tuo atveju, kuomet išnaudosime Lisabonos sutartyje numatytas mums galimybės. Tai tiek būtų ir esu pasirengęs atsakyti klausimus. Merci beaucoup, monsieur eh, Ram. Labai ačiū Jums, ponė Ramos. Išklausime Luksemburgo e, atstovo Žanies, kuris yra generalinis prokuroras, taip pat Jorge Spinos Ramoso. Galime dabar pradėti diskusijas, ar kas nors nori pateikti klausimų. Jeigu ne, tai suteiksiu žodį. Ponui Gairiui, paskui ponė Greslė. Danke, Herr Präsident. Ähm, Ačiū, pan pirmininkė panams Nys ir Amasaspinai. Taip pat noriu padėkoti, daug ko išmokau, esu teigiamai nustebęs tuo. kad e, nacionalinių prokuratūrų įvaizdis, e, prie kurio buvome įpratę šio parlamento koridoriuose, yra netoks, yra teigiamesnis. Tačiau abiejose pranešimuose pasigėdau aiškiai įvardintų priežasčių dėl to, kad e, nacionalinių lygmenių atliekama tiek mažai baudžiamųjų nusikaltimų tyrimų susijusių su iš Olafo gaunama informacija Ir tikrai tas pradėtų tyrimų skaičius valstybės narėse nėra toks didelis, kaip pageidautume. Iš pranešimų galiu daryti išvadą, kad esame tam tikrų problemų. 99 procentais atveju tos problemos yra praktinio pobūdžio. Galbūt šiek tiek provokuojančiai paklausiu, galbūt tos techninės problemos susijusios su tuo, kad iš Olafo gaunamos ataskaitos siunčiamos tomis kalbomis, kuriomis e, nacionalinių prokuratūrų pareigūnai neturi galimybės kalbėtis. Jeigu tos problemos yra tik tai tokio pobūdžio, tai reikėtų ieškoti būdų, kaip jas spręsti. Ar Kaip Jūs manote, e, reikėtų spręsti tas problemas susijusias su šolfo gaunama informacija ir jos panaudojama valstybėse narėse. Aš dabar pasistengsiu įsijausti į tarybos kailį ir teikti, kad e, Aš, e, būdama valstybė nare, nenoriu Europinės prokuratūros ir turiu du būdus, e, kaip užkirsti šiam pasiūlymui kelią. Pirmasis būdas yra ginčas dėl būstinės. E, žinote, kaip yra tokie klausimai sprendžiami ES institucijoje, kai būstinė buvo pasiūlytas Luksemburgas. Aš galbūt pritarčiau šiam pasiūlymui, tačiau Mūsų patirtis nesena susijusi su Europos patentų teismu yra pakankamai neigiama, nes Lūnas ir Paryžius konkuravo tarpusavėje dėl būstinės ir e, e, tos pačios valstybės narys, kurios dabar e, ragina taupyti, priėmė sprendimą, kad būstinė turi būti Münchenė, Paryžė ir Londone, kad visi būtų laimingi, išskyrus tuos, kurie papildomai turės savo kišenės už tai sumokėti ir kartu yra raginami taupyti. Taigi, jeigu aš nenorėsiu, kad būtų įsteigta Europos prokuratura, tai pateiksiu tris pasiūlymus dėl būstinės ir šis e, klausimas e, pateksi amžiną aklavietę. Kitas klausimas bus susijęs su vertimo išlaidomis, e, kitomis papildomis išlaidomis ir ta institucija nebus įsteigta. Taigi, aš manau, kad Siekiant, kad taip nesitiktų, reikėtų labai rimtai svarstyti būstinės klausimą ir spręsti tas praktinės problemas. Pastebėjau, kad jums labai svarbu palaikyti kuo geresnius ryšius tarp nacionalinių ir europinių baudžiamų persekiojimo institucijų, ką tai turėtų reikšti praktiškai. Toks ir būtų mano klausimas, kokias didžiausias problemas išvelgėte nacionalinių prokuratūrų veikloje, pradedant tyrimus, remantis iš Olafo gaunamą informaciją ir e, kaip jūsų manimų turėtų vykti tas tinkamas bendrabiavimas tarp Europos prokuratūros, nacionalinių prokuratūrų ir kokios yra tos svarbiausios praktinės problemos pradedant tyrimus pagal OLAF informaciją, ar jos yra susijusios su skirtingomis kalbomis, su teisinėmis procedūromis, kurios yra skirtingos atskirose valstybėse narėse. Tai dažniausiai e, pažangą stabdo būtent tokie praktiniai techniniai dalykai, tačiau norėčiau daugiau apie jas išgirsti. Madam e, Greslės. Ačiū, ponai Gariai, ponai Greslė dabar. Ačiū. Pateikti e, skaičiai nuo 2016 metų OFO pateiktų e, bylų Luksemburgo ir Ispanijai. Tai Luksemburgui e, buvo pateiktos, per, perduotos dvi bylos, Ispanija 54 ir tik 0,3 procentų šių bylų buvo ištirtos Ispanijoje, tai skaičiai tikrai nėra labai spūdingi, norėčiau sužinoti iš Ispanijos prokuratūros atstovo, kaip jis vertinti tos skaičius, taip pat ir Luxemburgo atveju. Aš <clears throat> nemanau, kad ta, tas e, procentinė dalis ištirtų bylų e, buvo, tačiau Luxemburgė yra 10 tūkstančių ES pareigūnų ir e, puikiai žinome, kad e, vykdant vidinius tyrimus Olafas e, laikosi labai apdairios pozicijos, atsargios. Tačiau aš galėčiau daryti išvadą, pas, išklausiusiu jūsų tyrimų, kad Europinės prokuratūros mums nereiktų, jeigu tinkamai veiktų nacionalinės prokuratūros ta idėja bendradarbiavimo tarp Europos ir nacionalinių prokuratūrų skamba galbūt įdomiai, tačiau kyla klausimas, kaip tuomet reikėtų elgtis su federalinėmis struktūromis, todėl norėčiau išgirsti Ispanijos kolegos vertinimą dėl e, nacionalinių prokuratūrų pareigūnų, kurie būtų atsakingi už e, Europinių mastų tyrimas bylas. Kalbant apie Eurojusto, apie kurį iki šiol nekalbėjome, ir Olafo ataskaitose arba dokumentuose apie Eurojusto beveik nekalbame, tarytum neegzistuotų atitinkamų sutarčių nuostatų, kaip vertinate įsivaizduoti bendradarbiavimą su Eurojustu siekiant apsaugoti ES finansinius interesus ir ką reikėtų pagerinti šioje srityje. Taip pat Mano patirtis teigia, kad jeigu e, nacionalinės e, baudžiamo persikojimo institucijos tinkamai neveikia, tai ir Europos mastu veikianti institucija didelės naudos neatneš. Taigi kitas klausimas yra, kaip reikia priversti nacionalinės prokuratūras tinkamai atlikti savo darbą, galbūt e, keletą konfidencialių patarimų galėtumėte mums pateikti. Kitas dalykas arba paraginimas būtų atsisakykite visokio pobūdžio teisinių neliečiamybių. Aišku, parlamento nariai pirmiausiai galvoja apie savo neliečiamybę, tačiau taip pat reikia pagalvoti ir apie darbo tvarkos taisyklės taikomas ES pareigūnams yra e, tinkamas pasiūlymas tuo susijusius. Tai kokios yra šių pasiūlymų teikimo priežastis. Ačiū dabar ponai Nys, suteiksime galimybę atsakyti po to ponai Ramasui, ponai Nys pirmajam. Ačiū, pana pirmininkė, kadangi klausimai buvo užduoti vokiečių kalba, leisiu savo atsakyti į juos vokiškai. E, sakydamas pana Gairiui, <clears throat> noriu paminėti, kad bendradarbiavimas yra svarbus ir e, kur susidurime su didžiausiamis problemomis. Didžiausia problema praktikoje tai yra ilgas parengiamasis laikotarpis prieš perdodant informaciją nacionaliniai prokuratūrai, nes ikiteisminio tyrimo teisėjams tikrai <clears throat> nėra didelės prasmės atlikti atitinkamą kratą toje vietoje, apie kurią informaciją Olafas pateikė iš anksto oficialiai ir kuomet Luxemburgo pareigūnai jau tą kratą praktiškai atlieka, tai jokių įrodymų, jokių dokumentų iki to laiko jau nebelieka. Kita problema susijusi su pakankamai įdomia iniciatyva, tai yra įrodymų verte to tyrimo rezultatų, kuris atlieka Olafas, kad visoje Europoje e, Olafo tyrimai būtų e, vienodai laikomi vienodai svarbiais įrodymais ir nebūtų galima jų kvestionuoti kalba Luksemburgui problemų nekelia, iš esmės, tačiau kitoms šalims veikiausiai dėl to problemų kyla, ypač e, toms, e, kuriuose dėl istorinių priežasčių daugia kalbystė nebuvo taip paplitusi, tačiau tą problemą galime įspręsti, jeigu tam yra pakankamai politinės valios ir e, Taip noriu sakyti į ponios Greslio klausimą, kaip priversti teisės saugos pareigūnus dirbti. Aišku, būtų galima juos išplakti rimbu, tačiau tai nelabai padėtų. Svarbiausia, žinoma, juos motivuoti, skatinti teisės saugos institucijas, parodyti jiems, kad yra svarbu ginti ES finansinius interesus. Ta veikla yra atliekama daugelį metų, reikia ją toliau plėtoti. Kita problema susijusi su tuo, kad įvairios teisėjų saugos institucijos, prokuratūros struktūros nemano, kad ši veikla yra svarbi. Būtent tokį požiūrį reikia pakeisti, apie tai ponas Kesleris kalbėjo. <clears throat> E, Komisija yra pateikusi atitinkamą iniciatyvą dėl Europos policijos rengimo ir čia mes pasigendama Europos teisėjų rengimo tinklo sukūrimo, siekiant atkreipti teisėjų ir prokurorų dėmesį būtent į minėtus keblius klausimus ir aspektus, reikia užtikrinti atitinkamą ne tik tyrimų teisėjų rengimą, tačiau ypač nuosprendžius priimančių teisėjų rengimo užtikrinti siekiant, kad jie taip pat suvoktų šio Europos finansinių interesų gynimo svarbą. Buvo teigiama, kad galbūt Europos generalinės prokuratūros nereikia, aš taip nemanau ir dauguma Europos generalinių prokurorų taip pat mano, kad tokia institucija būtų naudinga, jeigu būtume pradėję ją prieš 10 metų, 15 metų steigti, tai galbūt e, tokios būtinybės tuo metu nebūtų buvę, tačiau dabar būtinybė yra ir e, jeigu atsirastų valstybės narėse politinė valia, tai e, praktiškai būtų galima šią instituciją įsteigti, jeigu būtų suderintos atitinkamos kompetencijos ir tinkamai paskirstyti įgaliojimai bei nustatyti. Apie tai kalbėjo kolegos. Tuo tarpu nacionalinės e, struktūros su, su rotuojančiu pirmininkavimu. Čia būtų galima įvairių galimybių išvelgti ir sukurti, tačiau tam reikalingas politinis sprendimas po to reikia įgyveninti. E, Pone Greslė, e, iš dviejų bylų ištirta viena, Luksemburgė jau reiškia 50 procentų efektyvumo, kiti 50 procentų nebuvo pamiršti, jie yra vertinami, tai yra kitais metais ta byla bus pradėta oficialiai tirti, tačiau noriu Jums pritarti, kad e, Luksemburgė veikia trys institucijos ir tikimės, kad prokuratura prie jų taip pat prisijungs. E, e, ir buvo atitinkamas e, sprendimas ir tam dešimtmetį priimtas taip pat ir dėl teismo, kuris Luksemburgo priklauso, tačiau aš nesu politikas, nesu kompetentingas priimti atitinkamus sprendimus, dauguma bylų yra, yra tarptautinio pobūdžio susijusio su informacija siunčiama į užsienį. Kitas klausimas yra teisinės neliečiamybės klausimas, kuris man taip pat yra labai svarbus ir dauguma kolegų turi reikalų dalyvaujančių tyrimuose su neliečiamybė turinčiais Europos pareigūnais, tas pats pasakytina ir apie Europos parlamento narius. Galiu didžiuodamasis pasakyti, kad Luksemburgo parlamentarai visiškai atsisakė teisinės neliečiamybės, išskyrus tą demokratinę neliečiamybę susijusią su e, teisę imtis veiksmų, e, vykdant savo įgaliojimus, tačiau pavyzdžiui, e, neblaivus Luksemburgo parlamentaras yra lygiai taip pat patraukiamas atsakomybėm, kaip ir neblaivus pagautas Luksemburgo teisėjas. Tiek. Atsakymą klausimus galiu perduoti žodį kolegoms. Labai ačiū. E, Ponui Žananys. Į e, przy prowadzeniu samochodu chyba. Galiu tik pasakyti, kad e, Luksemburgė yra ne, taikomas e, daug, e, daug švelnesnis e, daug švelnesni reikalavimai, pavyzdžiui, važiuojant e, dėl alkoholio kiekio kraujyje maždaug 0,5 promilės. Pinaramo. Dabar Jorge Spinaramos, e, Ispanijos generalinės prokuratūros atstovas. Bandysiu atsakyti abiems parlamento nariams, nes klausimai buvo panašus susijęs tomis pačiomis problemomis. Pirmiausia, dėl e, prasto veiksmingumo, prastų rezultatų nacionalinių lygmenių. Turiu pasakyti, kad pirmas dalykas ką pripažįstu, yra tas, kad mūsų pačių rezultatai netenkina. Jeigu reikėtų kaip nors apibriežti tai, ką galvoja Ispanijos prokuratūra, tai reikėtų uh, pasakyti, kad jaučiame tam tikrą susierzinimą. Tiek daug dirbame, kad pagerintume dabartinės struktūras ir matome, jog e, ne viskas yra gerai, ne viską gerai padarė. E, pagrindiniai e, tuo atveju po bruožai yra tokie transnacionalinis pobūdis. E, ne visuomet mes tyriame tik tai vidinius atvejus, grinai vidinius. Galbūt, jeigu tik nacionaliniai būtų atvejai, tai nereikėtų galbūt tos Europos prokuratūros, bet e, ponas Kesleris kalbėjo apie tai, kad kyla pavojus, jog pažeidėjai renkasi palankiausias teisinės sistemas ir galbūt mūsų atveju taip yra. Mes negalime perduoti e, visų finansinių interesų apsaugos bylų e, centriniai antikorupsiniai institucijai, nes mes turime sistemą, kai dirba e, tyriantis už bylą atsakingas teisėjas, e, kiti pareigūnai. Tai yra galbūt toks tipinis Ispanijos, Ispanijai būdingas pavyzdys. Ir jeigu reikėtų man tiksliai apibriežti priežasis, kodėl mūsų rezultatai tokie menki, tai negaliu jums, negalėčiau jums atsakyti. Bet e, mes daug dirbome, kad pagerintume rezultatus ir dabar matome, kad e, galbūt ES lygmenių ką nors būtų galima padaryti. Pavyzdžiui, įsteigus Europos prokuroro tarnybą, galbūt atsiradus e, naujai hierarchijai, e, mes kažkaip tokiu būdu galėtume pagerinti darbą. Nors mes dirbame, to siekdami. Su Olafu esame e, įtraukę jį, numatydami apmokymus įvairių e, lygių pareigūnų. E, didžiausia dabartinės sistemos problema yra ta, kad Olafas gali atlikti tik tai administracinį tyrimą. Kartais Olafo pradėtas tyrimas aiškiai yra kriminalinio pobūdžio. Kai mes gauname rezultatus, mes galime jais pasinaudoti, bet asmuo, kuris žino, kad vyksta administracinis tyrimas prieš jį ir ją, tai kaip kolega sakė, e, daugelis e, baudžiamojo proceso elementų yra visiškai e, nenaudingi, mes negalime jų pasiteikti, pasitelkti, pavyzdžiui, kratų atlikti. Ir Reikia, aišku, kreiptis į teisėją, kad būtų išduotas orderis ir gal atlikta krata arba, pavyzdžiui, gauti dokumentai. Tai yra viena iš e, didžiausių problemų dabartinėje sistemoje. Ir e, galbūt atsiradus e, Europos prokuroro institucijai e, dinktų šios problemos, nes atsirastų iškart e, naujos galimbės ir įgaliojimai. E, dėl ryšių su e, valstybių narių prokuratūromis. Ne, tikriausiai nebūtų starimo dėl to, ką reikėtų daryti kiekvienu atveju, bet mano nuomonė reikėtų nusiteškę hierarchiją, e, grandinę visą, pagal kurią vykstų procedūros ir, pavyzdžiui, būtų aišku, kad laikomasi Europos prokuroro instrukcijų nurodymų Aišku, prokurorai nacionaliai daug ką norėtų pasakyti ir galėtų pasakyti šio klausimu, nes tai susijęs su kompetencijomis, kas už ką atsakingas tam tikrų bylų atveju. Tačiau, aišku, kaip sakiau, e, atsiras trinties ir mes neformaliai e, siūlome tam tikrą modelį, prašau jūsų suprasti. Reikia E, numatyti galimybę, kad generaliniai prokurorai turėtų tiesioginį ryšį, ryšį su Europos e, prokuroru ir kaip nors galėtų sumažinti tą trintį. Galbūt Eurojuste Hagoje susitikti galima, bet yra ir kitų e, galimybių tai nebūtų susitarimai konkrečiais atvejais tarp <coughs> Europos prokuratūros ir e, nacionalinių prokuratūrų. Būčiau e, ir kaip supras e, eiliniai piliečiai Europos prokuroro vaidmenį. Jeigu ši struktūra bus įkurta, turi būti aišku, kieno vardu ji veikia ir kokie yra jų, jos įgaliojimai. Dėl Eurojusto mm, kai kurie dalykai yra e, komplikuoti, tai yra susijęs su sutartimi, egzistuoja straipsnis kuriame kalbama apie sąjungos finansinius interesus ir jame paminėtas Eurojustas, o ne Olafas. Taip pat Europolas paminėtas, tai yra žvalgybinės informacijos rinkimo e, tarnyba, bet nepaminėtas yra Olafas. E, galima, aišku, tik tai įsivaizduoti, kiekvienas turi savo versiją, kodėl taip yra, bet e, tikriausiai reikia galvoti, kad e, E, turime pasikliauti Eurojusto sukaupta patirtimi, kalbu apie e, teisminio bendradarbiavimo struktūrą Europos Sąjungoje. Tai labai svarbu, jeigu neturėtume Eurojusto, turėtume jį sukurti, tai e, yra bendradarbiavimas tarp lygiaverčių institucijų, o su Europos prokuroru santykiai būtų skirtingi. Vieni turėtų vienus įgaliojimus imtis baudžiamo veiksmų ir tam tikrą jurisdikciją teismas taip pat turėtų atitinkamus įgaliojimus. E, funkcijos e, skirsis valstybėse narėse. Valstybės narės, kurios galbūt nepris, neturi, neužmėgs santykių uh, su prokuratūra vis tiek turės galimybę pagal e, sutarties atingamą straipsnį atlikti tyrimą e, ginant e, sąjungos finansinius interesus ir Olafas taip pat turėtų plėtoti savo naujus įgaliojimus šioje srityje. E, reikia galvoti apie veiksmų koordinavimą tarp valstybių narių, kurios neprisijungs prie e, Europos e, prokuroro institucijos ir kurios prisijungs. Labai sunku įsivaizduoti, kaip, pavyzdžiui, nurodžius Europos prokurorui trijose valstybėse narėse vyks tyrimas ir dar dviejose, kurios nepriklauso Europos prokuratūros struktūrai. Manau, kad svarbu yra numatyti įvairius atvejus, nes, e, pavyzdžiui, dabartinė sistema Ispanijoje neveikia taip, kaip turėtų. Dėkui, ponė Ramosai. Dabar klausimas baigtas. tiksliau baigiamas. Dar jie apibendrinti pakviesiu poną Gairį. Ja, danke, Herr Präsident, das möchte ich sehr gerne. Ačiū, pana Pirmininkė. Mielai tą padaryčiau. Pirmiausiai konstatuodamas, e, kad mane šiek tiek nustebino paskutinių dviejų pranešėjų pranešimai, noriu atkreipti dėmesį, kad parlamentas yra daugia kalbis, todėl nėra būtinybės pranešėjams kalbėti negimtają kalbą, galbūt e, ir e, vertėjams būtų šiek tiek sudėtinga įsigilinti į e, šias teisinės temas, tačiau aš noriu kreipti dėmesį į būtinybę užtikrinti galimybę visiems pranešėjams tokio pobūdžio renginiuose kalbėti savo gimtają kalbą. Antras aspektas, mes paprašėme pranešėjų įvardinti svarbiausius trūkumus susijusius su Europos komisijos teikiamu pasiūlymu dėl teisės akto. Aš apie tai praktiškai nieko neišgirdau esminių pastebėjimų dėl e, komisijos pasiūlymę esančių spragų ar nepakankamų idėjų, todėl galiu daryti išvadą, kad e, šis komisijos pasiūlymas yra pakankamai visiems priimtinas, tačiau jį turėsime svarstyti dar išsameu vėliau, nes e, Bundestago frakcijos pirmininkas buvęs Štrukas anksčiau yra pasakęs, kad ne vienas pasiūlymas dėl teisės akto iš, iš, iš parlamento neišeina arba jo nepalieka toks, koks į, į jį patenka. Mes tokiu principu turime vadovautis ir šio parlamento darbe. E, f, iš Olafo pastebėjimų e, arba pranešimo galiu daryti išvadą, kad jie pageidautų daugiau personalo, e, ma, mažiau, e, tiksliau, E, daugiau pinigų, daugiau personalo ir galimybės e, užšaldyti sąskaitų lėšus, e, tai čia galbūt yra nemaži užmai, tačiau aš manau, kad reikėtų pasvarstyti ir apie platesnio masto galimybės, kaip pasinaudoti Olafu kaip turimą priemonę efektyviau. Kalbant apie Europos prokuratūrą ir galimybę skatinti bendrabiavimą tarp nacionalinių prokuratūrų. Manau, kad labai svarbu nustatyti bendrus tokio e, bendrabiavimo standartus ir galiu konstatuoti, kad nacionalinių prokuratūrų atstovai teigiamai vertina pasiūlymą įsteigti Europos prokuroro instituciją, yra pasirengę su jie bendradarbiauti, tačiau lieka klausimas, kokiais kriterijais ir standartais vadovaujantis tas bendravimas turi vykti ir kalbinis klausimas jau būtų pirmoji problema, kurią reiktų spręsti. Jeigu mes norime, kad nacionalinės prokuratūros vadovautųsi bendromis veiklos nuostatomis, tai reikia užtikrinti atitinkamą jų veiklos palyginamumą ir tai manoma tik tai teikiant atitinkamas ataskaitas ar pranešimus, kitokio būdo nematau. Transparency International atstovė minėjo, kad e, ir toliau e, nepakankamas skaidrumas, skaidrumas užtikrinamas išlaidų srityje, e, turime siekti panaikinti teisinės kliūtis, su kuriamis yra susidurima daug kur. Manau, kad e, atitinkamas e, sukčiavimo atveju palyginimas taip pat būtų dėmesio vertas pasiūlymas. Toliau tęsiant diskusijas dėl Europos prokuratūros, reikia atsižvelgti į būtinybę plėtoti nacionalinių teisėjų ir prokurorų rengimą šioje srityje reikia įdėti daug kantraus darbo, tačiau į įdėjimus galime sukurti pakankamai veiksmingą nusikalstamų ir korupcijos pažabojimo priemonę Europoje, todėl dėkoju klausime dalyvausiams pranešėjams už jų naudingas mintis. Ačiū, ponia Gairi, už tokį glaustą apibendrinimą. Noriu pasakyti sekretariato vardu, kad e, anglų kalba nebuvo primesta šiam renginiui. Tikrai nebuvo tokio reikalavimo. Noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiame susitikime ir iki kito susitikimo.